Ponios ir ponai, prašau atsisėsti. Tęsime posėdį. Noriu padėkoti kolegiams ir kolegoms kurie vakar nepasistengė užkirsti kelio atsisėsti man į tą kėdę, kurioje dirb, sėdžiu šiandien. Um, mes kaip komitetas turime pasvarstyti, kokie politiniai prioritetai bus mums e, svarbiausi ir komisijos ar tarybos nelaimiai, e, kurie prioritetai turės būti įgyvendinti, parengiant stiprias strategijas. Man labai malonu pasveikinti komisijos narį atsakingą už plėtrą ir Europos kaiminystės politiką, pona Štefaną Fiulę. Tačiau prieš tai e, Nigelas gaus žodį, todėl kad jis moderuos šios klausimus. Ačiū, Elmarai. Aš taip pat savo ruoštų norėčiau pasveikinti poną komisijos narį ir poną Pierą Vimon. su kuriais šiandien popiet aptarsime arabų šalių pavasario revoliucijos pasiekmes praėjus metams nuo jos pradžios. stinga pasitikėjimo mumis ir mes turime pasvarstyti, kaip e, reikėtų galbūt naujai įvertinti rinkimų rezultatus e, kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, į įvykius Alžyre ES sureagavo, buvo parengtas pranešimas, gegužės 25 dieną, kuriame buvo pabrėžta ES parama teikiama siekiant e, įgyvendinti politinius tikslus, įdėkti, įtvirtinti demokratiją ir bendrai lydėti šalį demokratijos keliu. O dabar norėčiau paprašyti komisijos nario e, Fiulės, kad jis tartų keletą žodžių ir apie sąlygą susietas su parama, kad plačiau pakalbėtų apie sąlygiškumo kriterijų. Jau ryte kalbėjome apie tai, kad mes turėtume atidžiau paanalizuoti, kokie politiniai scenarijai galimi. Taip pat ES turėtų užmėgsti glaudesnius ryšius su naujai išrinktomis paskirtomis vyriausybėmis. Vienas Politikas yra pasakęs, kad e, demokratija nėra savame suprantamas dalykas. E, ja reikia prižiūrėti, puoselėti. E, ir situacija šiandien nebėra tokia, kaip seniau, kai buvo galima kreiptis į vieną asmenį arba pasitikėti vienu asmeniu ir atiduoti visą šalies likimą į vieno asmens rankas. E, dabar situacija yra kitokia ir aš suteiksiu žodį ponui komisijos nariui, kad jis pristatytų, kokia yra ES pozicija, o po to išklausysime dar vieną svečią ir suteiksime galimybę mūsų nariams paklausti. Ačiū, ponia pirmininkė. Ir e, gerbėjami parlamento nariai, nacionalinio parlamento nariai, ačiū už kvietimą atvykti, atvykti į šį posėdį, ačiū už tai, kad pakvietėte daug garbių nacionalinio parlamento narių. Toks ryšys yra labai svarbus. Jau praėjo daugiau kaip metai nuo pirmųjų protestų arabų šalise, kuomet prasidėjo istoriniai įvykiai, kurie tęsiasi ir šiandien. Matome, kad regiono tautos pareiškia savo troškimą siekti geresnės ateities, geresnės demokratijos, kad gerbti pagrindinės laisvės, taisės ir gyventi geresnį gyvenimą oriai patys ir kad tai būtų užtikrinta ateities kartoms. Kai kuriuose šalise tikras, tikra pažanga yra pasiekta. Aš ypač galvoju apie Tunisą, bet taip pat ir apie Maroką. Kitose prasidėjo reformos, tačiau dar daug reikia nuveikti, kad būtų įvykdyti žmonių lūkesčiai. Ypač čia galvoju apie Alžyrą, kur pradėta daug reformų, o ES buvo pakviesta remti tas reformas naujų veiksmų planų kontekste ir pademonstruoti dalyvavimas pasiūsinį dalyvavimo signalą per kaiminystės politiką. Kitose šalise taip pat. E, kitose šalise pokyčiai nebūtinai eina teisinga e, linkme. Visą tai rodo, kad procesas, procesas bus ilgas, bus e, grįžimų atgal ir susierzinama, bet atrodo, kad demokratinės jėgos galų gale yra <clears throat> įkvėpusios e, laisvo oro gurkšnį ir e, daug galių yra suteikta piliečiams. Aišku, kad ES neturi šalia, stovėti šalia ir e, taip pat turime prisiminti, kad ne visada mūsų politika regione buvo teisingai. Ir aš manau, kad mes galime gauti naudos iš to, kaip žvelgiame į tikrovę, nuolat ją analizuojame ir prideriname savo priemonės, kad jie galėtų reaguoti į istorinius pokyčius. Aš suprantu, kad mes nuolat kartu pirmininkę stengiamės išlaikyti vertybės ir mūsų interesus kai kalbam apie pietų kaiminystės šalias. Žinoma, kad negalima grįžti į senas dienas, kada susitaikydavome su autoritarniais režimais ir esu įstikinęs, kad ES remia modernizacijos ir pokyčių jėgas. ES neturėtų likti nuo šalyje. Ir norėčiau priminti mūsų pagrindinius tikslus prieš paaiškinamas, kaip mes e, jos įgyvendiname ir kaip žvelgiame į ateities iššūkius. Pirmasis tikslas yra remti partnerius, kurie siekia reformų, gilinant demokratiją, stiprinant e, teisės šaibę, žmogaus teisus, įskaitant ekonominę ir socialinę plėtrą. Taip reikia užtikrinti ilgalaikį klėstėjimą ir stabilumą. Nestabilumą, kuris gina autokratus, bet stabilumą, kuris užtikrina harmoningą orų mūsų partnerių ir jų tautų vystimasi. Antrasis tikslas yra kurti partnerystės su visuomenėmis šalia santykių su vyriausybėmis. Mūsų požiūris yra pagrįstas dviem svarbiausiais principais - daugiau už daugiau ir tarpusavio atskaitomybė. Dėl daugiau už daugiau mes išdėstume netrukus detaliai, kaip mes įsivaizduojame šio principo pavertimą konkrečiais darbais. Aišku, kad turime išlaikyti požiūrį pagrįstą pozityviomis sąlygomis ir e, lankščių požiūrių, kuris leistų ES adaptuoti savo paskatas pagal e, kylančius iššūkius bei galimybės. Ir aš mielai aptarsiu visą tai su jumis e, tinkamu laiku detaliau. Pone pirmininkė, kolegos, norėčiau išdėsti kai kurios mūsų pasiekimus dėl trijų tokių tikslų e, - pinigai, judumas ir rinkos. Pirmiausia, apie pinigus. Nuo 11 iki 13 metų mes planuojame skirti papildomų, papildomą vieną milijardą kaimynystės politikai. Tai yra be, be tų 5,7 milijardų eurų kurie jau yra skirti. Mes parengėme naują programą pavadintą Spring, rengti reformoms, partnerystai ir visapimančiam augimui. Tai yra 350 milijonų eurų biudžetas 11-12 metams e, užtikrinti paramą šalims partneriams, kurios konsoliduoja reformas. Be šių lėšų. Europos investicijų bankas finansuoja investicijas e, pietų kaiminystėje e, ir ta suma padidina iki 1,7 milijardo. EBRD taip pat e, skolimo mandatas buvo išplėstas ir čia bus skiriama 2,5 milijardų papildomų lėšų per metus. Mūsų dėmesio centras yra pilietinė visuomenė, jos stiprinimas. Pradėjome pilietinės visuomenės priemonę praėjusį rugsėjį. Darbas toliau e, dirbamas, kuriant Europos demokratijos fondą komisija taip pat atnaujino ir padidino paramą Anos Lind fondui. Na ir pagaliau mes sustiprinome bendradarbiavimą su Europos taryba. Praėjusią savaitę sutarėme dėl keturių, naujos 4,8 milijonų eurų programos, skatinant politinės ir ekonominės reformas pietų kaiminystės šalise, pradedant nuo Tuniso ir Maroko. E, panaudojant e, visą Europos tarybos prietinę vertę, jų žinias, e, jų rezultatus jų kaiminystės politikos srityje, ir siekiant partnerystės reformams ir demokratijai, kuriuos yra parengę su Tunisu ir Maroku, yra pasirengę tokias programas pradėti su kitomis partnerėmis. Tačiau reikės daugiau priemonių, reikia įtraukti pilietinę visuomenę į mūsų dialogą ir rengdami savo programas į tai atsižvelgti. Taip pat turime sukurti nuolatinį dialogą su prietinė visuomenė ir pasinaudoti jų žiniomis bei padėti, e, padėti jiems e, suvokti mūsų veiklą. Didėjantis judumas ir žmonių kontaktai yra labai svarbus, jeigu e, Europos teiginiai, kad mes siekiame sukurti tikrą partnerystę su viduržmėjo šalimis, būtų primami rimtai. Malonu, kad mobilumo partnerystės pradėtos e, su Tunisu ir Maroku 2011 m. spalio mėnesį ir aš tikiuosi, kad šios partnerystės e, bus e, patvirtintos pirmininkaujant Danijai. Ši partnerystė padėjo sukurti visą apimantį bendradarbiavimą valdant teisėtą migraciją, neteisėtą migraciją, readmisiją, vizas, tarptautinę apsaugą, sienų apsaugą ir kitus saugumo klausimus daugiau kaip 740 papildomų Erasmus Mundus mobilumo stipendijų e, akademiniams mainams su pietų viduržėmė jūros šalimis buvo finansuojami šiais akademiniais metais. Dar 80 milijonų eurų bus skirta Europos kaiminystės politikos šalims 2012 ir 2013 metais būtent šiam tikslui. Šios priemonės padės gerinti tarpusio suprantimą ir, aišku, tai padės mūsų kaimynams kurti, plėtoti įgūdžius ir e, na, kaupti patirtį. Ir pagaliau rinkas, rinkos. Mes siekime sukurti priekybos ir e, ekonomikos rinkas su Maroku, Egiptu ir tai padės skatinti integraciją su ES vidaus rinka. Tačiau šie susitarimai, kad juos patirtume, dar pareikalaus laiko ir tuo, šiuo metu mes kalbame apie prekybos priemonės, kurios būtų galima įdėkti greitai ir kurios būtų naudingos abiem pusėms. Žemės ūkio liberalizavimo sustarimas su Maroku yra viena iš tokių priemonių ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas, noriu pabrėžti, tikrai tikiuosi, kad Europos parlamentas pritars šiam sustarimui per plenarnę sesiją vasario viduryje. Nes taip pat tikimės, kad panašus sustarimas bus sudarytas su Tunisu. Be to, be šių trijų principų mes taip pat įmamės e, veiksmų sektorių atžvilgių transporto, informacijų technologijų, energetikos e, e, sektorių atžvilgių. Pone pirmininkė, taip pat noriu pabrėžti, kad ES yra pripažįstama kaip svarbi partnerė organizuojant ir stebint demokratinius rinkimus regione. Mūsų parama, paramos ir stebėjimo misija Tunise buvo gerai įvertinta ir aš didžiuojuosi, kad Alžyro valdžia pakvietė mus kartu su kitomis e, tarptautinėmis organizacijomis stebėti būsimus rinkimus. Mes taip pat e, teikiame ekspertų patarimus Marokė ir rėmėme nacionalinius, nacionalinius stebėjimo e, misijas Egipte. Žvelgdami į ateitį matome, kad kiekvienoje šalyje pokyčiai yra skirtingi. Todėl svarbu sukurti unikalų dialogą su kiekviena šalimi, kad būtų užtikrintas e, tinkama, užtikrina tinkama parama tiems pokyčiams. E, tai yra, e, turime kalbėti su visais partneriais - vyriausybė, verslu, pilietinė visuomenė. Ir tuomet gausime tam tikrą grįžtamą į ryšį, kuris užtikrintų, kad galime pritaikyti savo politiką besikeičiam realybei Visų ES institucijų politinė parama yra būtina. Dabar turime dirbti kartu, užtikrindami, kad tie įsipareigojimai atitinkamai ir tikslingai būtų e, vykdomi vietoje. Na, o Europos e, darbo grupės, kurias įkūrė e, vicepirmininkė Ashton, turi atlikti labai svarbų vaidmenį, užtikrinant, kad ne tik ES reakcijos koordinavimas būtų veiksmingas, bet ir valstybių narių ir finansinių organizacijų veiksmai būtų koordinuojami. Ir čia yra mūsų laukia ilgas kelias. Paskutinį kartą, kai lankiausi regione, e, supratau, kad sėkmingas, sėkmingas pokyčių laikotarpis bus matuojamas ne per pirmuosius rinkimų raundus, bet per antruosius ar ketvirtuosius. Turime kartu dirbti su naujais šalių lyderiai ir kurti solidžius, solidžius demokratijos ir augimo pagrindus. Mes galime pasinaudoti savo patirtimi iš rytų ir centrinės Europos e, demokratinių pokyčių ir žinome, kad integracija tarp Magrebo šalius, šalių ne tik padidins e, jų vidaus produktą, bet tai bus ir katalizatorius sustiprinant demokratijos ir pereimo procesus. Ir šiame proce kontekste mane padrasina kontaktai su Maroku ir Alžyru ir aš tikiuosi, kad Viduržėme jūros sąjunga galėtų, galės pradėti veiksmingai veikti ir pridės vertės ne tik sėkmingai e, numatant, kokios paramos reikia konkretiems projektams ar iniciatyvams, kurie sustiprintų solidarumą viduržėmžio jūros baseine. Neturime bijotis e, demokratinių rinkimų rezultatų. Turime užmėgsti ryšius su partneriais ir uh, dirbti su jais jų tarptautinių įsipareigojimų uh, pagrindu. Marokė susitikau su ministru pirmininku neseniai ir uh, Jis patvirtino, kad jo vyriausybė ketina laikytis pagrindinių laisvių ir e, stiprinti partnerystės ES. Man malonu, kad Tuniso ministras pirmininkas ketina kitą savaitę atvykti pas mus ir pademonstruoti jo vyriausybės atsidavimą įsipareigojimus dirbti su ES. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas taip pat turi didžiulę atsakomybę prisidėdamas prie pokyčių proceso, ne tik dirbdamas kartu su kitomis ES institucijomis ir remdamas e, komisijos pasiūlymus, daugiau dėmesio skirti e, politikos ir finansų prasme kaiminystiai, bet, also, bet taip pat bendrabiaujant su mūsų partnerių parlamentais, lankydamasis regione ir pripažindamas svarbiausių pokyčių veikėjų vaidmenį. Ir noriu pasakyti, kad dėl kartu su jomis mes iš tikrųjų galime paremti tikrą tvarų pokyčių ir demokratizacijos procesą. Ačiū. Ir dabar lauksiu jūsų komentarų ir klausimų. <clears throat> The... Komisarė, prieš suteikdama žodį kitam kalbėtojui, dar norėčiau pasakyti, kad šį rytą ambasadoris Tayloras teigia, kad Junktinės Amerikos valstijos yra padariusios klaidų. Tačiau mes, ES, irgi esame tų klaidų padarę. Kitas kalbėtojas yra išorės veiksmų tarnybo generalinis sekretorius, ponas Pieras Vimontas. Prašau, ponė Vimontai, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Kal nekalbėsiu labai ilgai. Tiesiog išsakysiu kelias pastabas apie tai, kokia yra politinė situacija dabar įvairiose šalyse, kurios, kuriuose vyksta taip vadinamieji arabų pavasario įvykiai. Aš manau, kad komisaras Fiulė iš principo pasakė viską, dėl to man e, liko nedaug ką pridurti. Ir gal vietoj to aš papasakosiu apie tai, ką mes šiuo metu matome tose skirtingose valstybėse ir gal pateiksiu kelias gairias, kurias taikome, kad galėtumėme susisiekti su pagrindiniais politiniais veikėjais, kuriuos išvelgiame tose šalyse. Pirmoji mano pastaba štai kokia. Aš manau, kad jeigu norime suprasti tai, kas vyksta, privalome tiksliai įvardinti uh, įvykius ir suprasti, kad situacijos visose valstybėse skiriasi, jos yra skirtingos. Dėl to neturime to pamiršti ir į tai atsižvelgti turime nuolatos. Tose valstybėse politinės tradicijos istorijos skiriasi ir taip pat kalbant apie musulmonų politinės partijas, negalime irgi jų sudėti į vieną puodą. Iš tiesų, tos partijos turi skirtingas tradicijas ir musulmonų brolyje Egipte, musulmonų brolyje Sudane turėjo tikrai gan daug ginčių ir problemų. Ir tai realiai atskleidžia politinio isla, e, islamo politikos esmę ir kiek ta, ta šventasis raštas suvaidina, kokį vaidmenį suvaidina politinėme gyvenime. Na ir jau daug diskutavome, daug ginčijomės apie tuos klausimus, kalbėdami. Na ir jeigu bandytumėme dabar apibendrinti situaciją, aš galbūt galėčiau viską sukategorizuoti. Uh, sudėti tam tikras kategorijas. Matome valstybės, kur vyksta rinkimai, ar įvyko rinkimai ir, ir suformuotos yra naujos vyriausybės po rinkimų. Tai yra Tunisas ir Marokas, kurios jau yra smarkiai pažengusios tuose procesuose. Taip pat yra šalis, kur vyksta rinkimai, Egipto atveju, tačiau kol kas ten nėra naujos vyriausybės, kuri pradėtų darbą. Ir kaip žinote, tai yra toks nelengvas pereinamasis laikotarpis, kur armija, Egipto pajėgos turės surasti tinkamą būdą, kaip palaipsniui lietai užleisti valdžią pilietiniai vyriausybei, civiliniai vyriausybei. Ir žinome, kad dabar vyksta diskusijos ir panašu, kad ta, tai gali užtrukti. Taip pat matome ir konstitucinių procesų, kurie įsibėgėja. Na ir trečioji kategorija - valstybės, kur vyksta režimo pasikeitimai, tačiau kol kas tolesnių veiksmų nėra. Tai yra Jemenas, Libija. Na ir kaip matome kasdien, situacija ten dar nėra stabili, nors panašus įvykiai nestabilumo apraiškų matome ir Sirijoje, tam tikrą prasme Bahreinė, Tai būtų gal ketvirtoji kategorija, tai yra kategorija tų šalių, kur nestabilumas dar yra labai didelis. Na ir galiausiai yra šalių, kur mes laukiame pokyčių. Jie kaip ir yra paskelbti, tačiau turime laukti, kol tas procesas įsibėgės. Tai yra Jordanija, Alžyras, nes vyks rinkimai ir Štefanas sakė, kad vyks stebėjimo misija į stebėti rinkimų. Tai aišku yra svarbus pokytis. Taigi štai tokia yra bendra panorama ir jeigu kalbame apie Egiptą arba Tunisą, visuomet turime atsižvelgti į tas skirtingas kategorijas. Dar norėčiau vieną pastabą išsakyti. Visi iš dalies stebisi tuo vaidmeniu, kurį vaidina Tunisas, kaip tas politinis procesas plėtojasi toje šalyje. Tačiau turime nepamiršti, kad Tunisas turi gilę istoriją, dar prieš Benalį buvo kitas prezidentas ir kai Tunisas tapo nepriklausomas, Bodibam buvo vertinamas nepriklausomų stebėtojų kaip lyderis, panašus kaip Turkijos lyderis dėl to, kad jisai tą pasaulietišką politiką vykdė. Ir tai, ką matome Tunise, tos politinės viešos diskusijos vyksta. Ir reikia nepamiršti, kad egzistuoja ilga, ilgos tradicijos, kai moterys, moterų laisvės, politinių diskusijų, plėtinės visuomenės tradicijos, kurios jau yra gan gilios. Uh, Aišku, yra ir nemažai trūkumų Tunise. Jų matėme nuo pat nepriklausomybės paskelbimo, tačiau turime nepamiršti, kad yra gan ilga istorija, būtent tų viešų diskusijų istorija Tunise. Tai yra pirma mano pastaba. Antra pastaba. Žinoma, mūsų veiksmai, mūsų intervencija, intervencijos tose valstybėse turi būti priderinta prie realybės, prie skirtingų situacijų tose šalyse. Na ir mes bandome žengti žingsnį po žingsnio ir atitinkamai reaguoti į vykstančius įvykius tose skirtingose šalyse. Pirmiausia, pradėjome nuo to, kad pasiūlėme paramą rinkimų procesui ir konstitucijos rinkimo procesui Tunise, Taip pat pasiūlėme tai ir Egiptui. Ir taip pat labai atidžiai daug dirbome su Libijos pilietinė visuomenė, Bengazija, Bengazija kaip vyko stebint vykstančius įvykius. Taip pat kita pakopa - teikti param, paramą, kuriant gebėjimus tose skirtingose valstybėse. Ir čia jau turime įvairių priemonių. Pirmiausia, stabilumo priemonę. Mm Tačiau, kuriant Europos demokratijos fondą, tikimės, kad ir jūs tam pritarsite, mes e, bandysime visapusiškai pasinaudoti šią naują priemonę, šiuo naujų fondu, kurį ketiname parengti. Trečioji stadija buvo paprašius spręsti skubiausias problemas, skubiausius klausimus e, laikinosios vyriausybės prašė pagalbos mūsų, galėčiau pateikti vieną pavyzdį, Libija. Jie kreipėsi į mus ir labai papraš, paprastai mūsų paprašė padėti jiems trijose srityse. Pirmiausia, sienų kontrolė, saugumo sektorius ir galiausiai viskas, kas yra susijęs su žiniasklaidos ir ryšių sektoriaus reforma. Na ir mes labai daug dirbame su institucijomis tos, toje valstybėje, nes matome, kad apskritai visos šalys yra, nori, vis, visada nori mums priminti apie nepriklausomybę, suverenumą ir mes negalime net leisti savo pagalvoti, kad galime jiems primesti tai, kas mūsų manimų yra teisinga. Galėčiau pateikti vieną pavyzdį, iliustruojantį susikloščiusią situaciją. Dabartinė Libijos vyriausybė laiko save laikinąją vyriausybę. Kaip žinote, rinkimai įvyks dar prieš vasarą. Na ir dėl to jie svarsto, kiek jie gali kreiptis pagalbos ir kiek jie gali vertinti situaciją, nes jie jokių būdų nenori primesti savo pasiekėjams kokiu tai sprendimu ar išvadų. Tai reiškia, kad situacija yra gan delikati, kai turime artimai su jais dirbti ir jiems parodyti, kad kiek mes galime jiems padėti, nedarant įtakos e, valdžiai, kuri ateis po rinkimų. Ketvirtoji pakopa, kuri irgi labai svarbi, tai susiję su visais pasiūlymais ir idėjomis, e, kurias ką tik išsakė komisaras Fiulė, būtent ilgesnės trukmės veiksmai, kurių reiks imti susiję ir su priekyba, ir su švietimu, ir su mokymais, imigracija, investicijomis. Čia, kaip priminė tai komisaras Fiulė ir Bernardino Leonas, aš įsivaizduoju, apie tai kalbėjo šį rytą, yra įsteigta darbo grupė. Su Tunisu ją išbandėme, ji buvo labai sėkminga. Po mėnesio tokia grupė pradės veikti ryšiams su Jordanija. Taip pat Ledi Ashton irgi ten dalyvaus ir įsivaizduoju, kad ir jūsų prašys pagalbos prisijungti prie tos darbo grupės Tunise. Pagrindinė idėja yra apjungti visus ekonomi, politinio gyvenimo veikėjus, kad ir ekonominės politikos veikėjus, kad būtų pasiektas kuo galima spartesnis, spartesnė pažanga ekonomikoje. Nes šalia politinių įvykių Patys didžiausi sunkumai yra sąlygojami ekonominės situacijos e, tose valstybėse ir dauguma naujų politinių veikėjų, politinių partijų, kurios ateina į valdžią, susiduria su pačiomis sunkiausiamis ir sudėtingiausiamis problemomis, pažiūrėjau, Tunisas ir Egiptas. Kol likščioliai turizmas buvo pagrindinės įplaukų šaltinis. Apie 30-50 procentų išteklių įplaukų buvo prarasta dėl to, kad sus, sus, sumažėjo turistų ir kol kas mums dar nepavyko įtikinti turistų sugrįžti, vėl nuvykti į tas šalis. Taigi per tokias darbo grupės mes ir galime kartu su privačiais investuotojais, komerciniais e, įvairiais bankais, e, viešais bankais, EBRD ir kitais pažiūrėti, kaip būtų galima vėl e, atkurti tą ekonominę padėtį. Dar viena pastaba, paskutinė pastaba kokiomis gairėmis galėtumėme, kokiu gairių pagrindu galėtume įdėkti tam tikrus, pasiekti tam tikrų darbų ir kokiu, kokio požiūrio pozicijos laikytis bendraujant su tais politiniais veikėjais. Aš manau, kad turime suprasti, kas vyksta tose valstybėse. Ir tose šalyse, kur politinė situacija yra visiškai nauja, mes lyg tai bandome karikatūriškai vaizduoti islamą ir jo santykių su demokratija, bet mes turime suprasti situaciją plačiau. Kalba eina apie naują piliečių kartą, kurie įžengia į politinę, politinį gyvenimą, kurių dvasia mąstysena yra visiškai pasikeitusi lyginant su protėviais. Tai yra jau interneto karta. Ir dažnai tai yra protingi pažangus žmonės ir Tunise, ir Egipte. Ir jie masto, ar jiems neįsitraukus į tą politinį gyvenimą. Ir tai yra žmogiškiai ištekliai, kurie į, įžengė į naujas partijas. Ir turime suprasti, Ar jie nori, kad islamo partijos labai griežtai laikytųsi Korano, ar tiesiog laikytųsi politinių partijų nuostatų, kur vyrauja kitokios nuotaikos. Taigi kyla klausimas, ar toms partijoms pavyks pritraukti tą naują kartą, ar ta nauja karta įžengs į politinę areną ar ne. Ir tai yra ypatingai akivaizdu, kalbant su jaunais egiptiečiais ar tunisiečiais, tiesiog bandant suprasti, ką jie ketina daryti, kaip jie vertina situaciją. Taigi, šalia to, šalia tos naujos kuriamos demokratijos, demokratijos tose valstybėse, aišku, yra ir kitas darbas - sukurti modernę valstybę. Modernę valstybę, kaip e, ką tik buvo pasakyta, kuri galėtų valdyti naują ekonomiką, naujai sukurtą ekonomiką. Taigi iš tiesų problemos milžiniškos - sukurti modernę demokratiją, modernę valstybę, kuri lietai judėtų pasaulietiškumo link. Na ir kaip komisaras Fiulė pasakė, mes Europos Sąjunga turime kalbėtis tai žmonėmis, bendrauti su jais, daryti tą atvirai, atidžiai stebint, kas vyksta ir taip pat suprantant, kad tai, kas vyksta tose valstybėse, yra visiškai nauja lyginant su tuo, kas vyko anksčiau. Man atrodo, kad ir taip per ilgai kalbėjau ir, ir dėl to atsiprašau ir dėkoju uždėmesi. Merci, <coughs> merci Vimon. Euh, Ačiū, ponė. Vimų turime 12 narių, kurie nori pasisakyti. Darysime taip, kaip ir ryte. Pirmasis sąraše ponas Gates iš bendruomenių rūmų. Um, I... Labai ačiū. Noriu paklausti, kaip mes e, užtikrinsime, kad mūsų darbas EIVT vyks koordinuotai, derinant jį su individualių nacionalinių vyriausybių darbais. Ačiū už puikų klausimą. Dabar ponia De Kaiser. Merci, monsieur. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš manau, kad ir ponas Fiulė, ir ponas Vimontas mums paaiškino, kiek svarbu yra ekonomika šioje arabų revoliucijoje. Ir aš manau, kad kalbant apie ekonominę plėtrą, čia pagalba būtų labai vertinga bandant e, tramdyti radikalus. Neties, e, socialinė neteisybė, ekonominės problemos iš tiesų e, puoselėje radikalias nuotaikas. Taip pat islamas apskritai yra gan lankstus, jis gali puikiai prisitaikyti, mes puikiai tai žinome. Aš mastau ir apie Palestiną. Kai jie at, at, atveria savo rinkimų sąrašus ir priima, pažiūrėjau, krikščionys į savo sąrašą dėl to, kad jie nori užmėgsti tokias koalicijas, taigi turime būti labai žvalgus čia. Šioje srityje, ponė Fiulė, turiu Jums klausimą, Jūs buvote Maroke. Na ir kalbant apie ekonominius dalykus, Jūs, atne, jūs pateikite mums gerų žinių, būtent, kad parlamentas atmetė žuvininkystės susitarimą. Gal galėtumėte plačiau apie tai papasakoti, kas seks po to ir taip pat panašu, kad bus pradėtos diskusijos apie Afriką į pietus nuo Saharos ir atitinkamus šalininkystės susitarimus. Pone Bimung, Mes iš vis nekalbėjome šiandieną apie Siriją. Matome, kad iš tiesų šiuo metu vyroja kakofonija, nes viena vertus kalba eina apie tam tikrus galimus karinius veiksmus, apie įvairius vertinimus ir realiai kokia yra ES e, politinė pozicija šiuo momentu, nes tikrai nėra aišku, kokia ji yra. Ačiū. Dėkuoju, ponė Dekaiser. Delana iš Graikijos. Kad šito para poli. Ačiū. Išklausę pasisakymus šį rytą ir dabar galime pasakyti, kad ES vaidmuo yra itin svarbus ir kaiminystės politikos įgyvendinimas taip pat svarbus. Kaip mes tai įgyvendinsime yra kitas klausimas. Svarbu žinoti, kad šios demokratijos, naujos demokratijos bus įmanomas tik tuo met, jei į jų kūrimą bus įtraukta ir visuomenė. Kalbame apie milžiniškas investicijas, e, kurias ES skiria savo pietų kaimynėms. Ir mūsų ilgalaikis e, interesas ir būtų įgyvendinti savo e, siekius. Norėčiau pakartoti tai, ką sakiau, kalbėdama ponui Leonui. Turime aiškiai rodyti, kur esame. Ir mūsų atsakomybė stabilizuojant šį regioną yra didelė. Turime skirti daug dėmesio šiai temai, kalbant apie jungtinės tautas, ES diplomatija turi aiškiai pabrėžti, kad mes ketiname um, konsoliduotis, jungtis, o ne um, ieškoti konfliktų, dėgiant demokratiją. Ačiū, ponia Gomes. Ačiū. Noriu pateikti klausimą komisijos nariui Filė. Pone Dekaiser uždavė klausimą apie Maroką, buvo užduotas klausimas apie vakarų Saharą. Šiandien užsienio reikalų komitete mes tvirtiname pranešimą um, dėl ypatingojo laisvosios prekybos sutarties statuso Marokui suteikimo. Todėl noriu paklausti jūsų apie vakarų Saharą, apie regioninio bendradarbiavimo tarp Maroko ir Alžyro galimybės, taip pat šių šalių santykius su e, Libija. Jūs taikote standartinius kriterijus, jūs e, jiems pritarėte. Dabar klausimas panui Vimon. Aišku, svarbu, kad mes kalbėtume vienu balsu, o ne atskirais nacionaliniais balsais. Tačiau mane kiek nustebo tai, kad prezidento Baširo vizitas į e, Siriją e, nebuvo jį sureaguota. E, ko kokia yra Libijos situacija, vertinant, kaip jie įgyvendina teisėkuros reformas ir kaip e, Libijos žingsnius vertina tarptautinis tribunolas. Ir visai neaišku, kuo, koks bus Libijos likimas po EIVT reakcijos. Ačiū. Airijos parlamento narys, ponas Durkan. Noriu padėkoti už įvairius pranešimus. Daugeliu žmonių arabų pavasaris yra grėsmė, tačiau aš čia išvelgiu ir iššūkius, iššūkius, kurias ES turi prisimti. Šiuo ypatingu laikmečiu šis arabų pavasaris yra kaip lakmuso popierėlis ES kur mes e, turime įdėti maksimalias savo pastangas, e, pasinaudodami geriausiamis diplomatijos technikomis, kad galėtume tinkamai atstovauti ES siekdami kaiminystės politikos e, tikslų ir neįvertindami revoliucijos kaip grėsmės. Tuo pačiu metu metu mes visi turime pripažinti, kad vieno asmens demokratija, aišku, visada priklausys nuo to, iš kur tas asmo yra atvykęs. O mes visi turime pripažinti, kad galų gale e, ta peržiūra vyksta orientuojantis į tuos, kurie buvo nepatenkinti, e, kuriant nestabilumą. Todėl e, būtina griežtai įvertinti šias apraiškas. Ir mes, kaip Europos Sąjunga, nepriklausomai kokių žingsnių imtum, im, imtumėmės, turime jų imtis visi bendrai, turime veikti iš vien, pasitelkę tinkamus kriterijus ir propaguodami teigiamą įvaizdį. Ačiū, pana Darkan, panas Lamstarfas. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš visiškai pritarsiu kolegai iš Airijos, o turiu du klausimus. Vienas ponui Vimo, kitas ponui Fiulė. E, klausimas ponui Vimo. Jūs e, buvote ambasadorius Vašingtone prieš tapdamas EIVT generaliniu sekretoriumi, tai yra buvote prancūzijos ambasadoriumi JAV jūsų kelionė į Afriką. Ar jūs pastebėjote, kaip pasikeitė situacija e, Afrikos valstybėse ir kaip pasikeitė Afrikos valstybių žmonių požiūris į e, JAV ir Europos Sąjungą? Amerikiečiai labai samoningai ėmėsi pasyvaus vaidmens e, arabų revoliucijos akivaizdoje. Kaip Jūs vertinate e, šią poziciją? Kitas klausimas, e, anglų kalbą pasakysiu, nes noriu pacituoti. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia pasinaudoti e, diplomatiniu meistriškumu ir jūs tikitės, kad ES pradės e, dirbti kaip galima greičiau, identifikuodama E, tam tikrus projektus ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau kokius žingsnių turėtume imtis, todėl kad pinigai išleidžiami neefektyviai. Jūs imatės tam tikrų veiksmų, ponas Vimo imasi tam tikrų veiksmų, tačiau vienaip ar kitaip reikia nustatyti, e, kurie projektai yra svarbiausi ir tik tada mūsų darbas bus prasmingesnis. Ačiū, ponas Neofitu iš Kipro. Ο Επίτροπος κ. Σούλε μίλησε Ačiū. Komisijos narys Fiulė kalbėjo apie tai, kad Europos sąjunga neberems nedemokratinių režimų ir kad bus skiriamas absoliutus dėmesys žmogaus teisėms. Tačiau Turime pripažinti, kad per pastaruosius dešimtmečius vis dėlto ES bendradarbiavo su nedemokratiniais režimais. O dabar turime ieškoti naujo politikos suvokimo. Neužtenka to, kad sugebėsime pasitelkti savikritiką, vertindami savo žingsnius Tunise ar Bahreine. Kalbant apie Kuveitą, Kuveito režimą taip pat reikėtų kritikuoti. Na ir pagaliau buvo kalbama apie 89 metus geležinės sienos nuvertimą, Berlyno sienos žlugimą ir taip toliau. Tačiau Turime aiškiai savo pasakyti, kad demokratijos e, e, pagimdyti tik rinkimuose neįmanoma. Aišku, demokratiški rinkimai yra itin svarbus, tačiau dabar iškyla naujos grėsmės, kad demokratiniai principai nebus įdėkti, o vadovaujantis tais pačiais demokratijos principais, e, kaip matėme, išrinkti, radi, išrinktos radikalios jėgos, ginančios šarijato teisę. From... Ačiū. Ačiū, pirinkė, mūsų kolegos iš nacionalinių parlamentų pabrėžė poreikį bendradarbiauti Europos institucijų lygmenių ir nacionalinių vyriausybių lygmenių. Tačiau aš norėčiau išplėsti šio bendradarbiavimo savoką, nes arabų šalių revoliucijų užduotis yra tokios, kad ne viena institucija, ne viena šalis savarankiškai nieko nepasieks. Mano konkretus klausimas yra apie šalį, kurios įtaka regione auga kasdien. Tai yra Turkija mes stengiamės Turkiją integruoti į Europos Sąjungą. Turkija yra plėtros proceso objektas ir mano klausimas yra, kaip bendradarbiavame čia, ar apskritai bendradarbiavame su Turkija. Tarp arabų ir musulmonų šalių Turkija yra modelis, jį derina žmogaus teisės, pilietinės teisės, demokratijos lygmenį, gana veiksmingą administracinę ir e, vizitavimo viršinybę ir a, e, tai yra arabų revoliucijų tikslai - daugiau žmogaus teisų, daugiau demokratijos, veiksmingesnis valdymas. Tačiau ekonominės situacijos gerinimas ir pragyvenimo standartų kelimas taip pat. Na ir ponas Mimon minėjo Egiptą, Tunisą, apie tai, kad jie praranda įplaukas iš turizmo. Jeigu pažiūrėsime į Egipto užsienio e, e, valiutos rezervus, kurie iki revoliucijos sudarė 40 milijardų, dabar yra 10 milijardų. Taigi netrukus e, Egiptas gali bankrutuoti. Klausimas, ką galime padaryti, kad padėtume toms šalims sukurti veiksmingesnį ekonominį valdymą. Ir padidinti e, mūsų investicijos, tarpusavio prekybą ir taip toliau, ir taip toliau. Ačiū. Ačiū, ponia Ručiakai. Ponas Kofortas iš Danijos. Labai ačiū. Ačiū už puikia įžanga. Aš visiškai pritariu, kad mes turime daugiau remti plėtinę visuomenę, Na ir e, kaiminysės politikos rėmose galbūt e, kalbame per daug, o veiksmų galbūt per mažai. Reikia dėti pastangas ir galvoti apie ilgalaikę paramą pilietinės visuomenės vystimuisi, politinės kultūros plėtojimui ir demokratinių jėgų rėmimui. Tačiau reikia galvoti ir taip pat ir apie ekonominį vystimąsi. Europa turėtų labai rimtai išvelgti į šį aspektą. Problema yra ta, kad jeigu nebus ekonominių reformų Egipte, kur karinė vyriausybė kol kas yra atsakinga už ekonominę veiklą, nebus turizmo, tai gyventojai greitai nusivils ir visi demokratiniai idealai žlugs, nes ekonominė plėtra, ekonominis vystimasis pakirs visą tai. Taigi, e, galbūt mūsų požiūris į partnerės yra teisingas, kad turite padaryti daugiau, kad gautumėte daugiau, tačiau e, ekonominiai dalykai neturi būti pamiršti iš tikrųjų, e, kad manęs reformos turi, turėtų skatinti ekonominę veiklą šalyje. Nepakanka vien atverti rinkas, reikia remti vykstančius pokyčius, kad jie būtų naudingi gyventojams, Egipto gyventojams. Negalime to padaryti vieni, ES reikia, kad ir jungtinės valstijos prisidėtų. Ar manote, kad tai galima padaryti per vidutinį laikotarpį? Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai. E, jūs iš ties pateikėte labai išsamų sąrašą, kokiu žingsniu reikia imtis ir kokias priemonės galime naudoti. Tačiau, tiesą pasakius, ES pati yra negeriausioje situacijoje. Jo labiau, kad e, nebūtinai esame pavyzdys besikūrenčioms demokratijoms arabų šalyse. Jei pastebėtume, kaip dabar vyksta JAV rinkiminės kovos, na tai yra e, kino ekrano verti vaizdai, tačiau jokių rimtesnių argumentų iš JAV taip pat neišgirsime. Ko Egiptui dabar labiausia reikia, tai galima pasakyti, kad trumpalaikėje perspektyvoje reikalingiausia yra duona ir darbas. Antrasis dalykas, kurio e, šiai šaliai reikia, yra laisvė. Ir ne mes e, turime teisę teisti, kas yra teisinga, kas neteisinga Egipte. Juo labiau, kad dabar niekas nebegali užtikrinti, saugumo Europ... Egipte negalime užtikrinti, kad Egiptas negryž į viduramžius ir nesuradikalės. Kokių žingsnių čia ES galėtų imtis, kurdama pilietinę visuomenę, kad ši šalis negryžtų prie e, praeities ir kad ES E, Egipto atžvilgių netaptų kolonijos užgrobėja. Ačiū dabar, ponia Flotr. Ačiū, ponia pirmininkė. Žinoma, reikia spręsti ekonominio ir socialinio vystimosi klausimus. Tačiau matau, kad mes galime nuslysti į spastus. E, ir yra šioks toks paradoksas. Pavyzdžiui, Tunisas ilgą laiką nekreipiame dėmesio į žmogaus teisų klausimus, sakydami, na, žinote, Tunisas pademonstravo ekonominius stebuklus, tai nekalbėkime apie žmogaus teisės. Taigi, dabar reikia ieškoti balanso ir tuos dalykus, kurie vyko praeitįje ir tų e, žmogaus teisų klausimo nustumimo į antrą planą atsisakyti. Žmogaus teisės yra universalios ir nedalomos. To neturime pamiršti, tą išmokome dar vidurinėje mokykloje. Ir būtų tikrai nuostabu, jeigu Tuniso ekonomikos stebuklas, e, tai taptų nelaimė, jeigu tas ekonomikos stebuklas e, e, pavirstų ekonominę pelkę. Dažnai kalbame su ES institucijomis, delegacijomis apie tai, kad nesun, nelengva viską įgyvendinti, ko mes norime. Ir galbūt galėčiau pateikti pavyzdį. Šiandien Tunise e, vyksta steigimosios asamblėjos kūrimas, e, stengiamasi suburti na, vyriausybę, kuri reikės priimti naujus teisės aktus, reikės reformuoti policiją, kitus dalykus. Galbūt ES turėtų paremti globalinę strategiją, tai yra teisėkuros programą. Reikia galvoti apie tai, kaip remiame pilietinę visuomenę, kaip ją įtraukiame į tuos veiksmus ir turime užtikrinti, kad būtent pilietinė visuomenė galėtų padaryti didžiausią poveikį. Šiandien Tunise uh, vairūs mūsų ištekliai išvaistomi ir šiandien, ir ten. Kiekviena agentūra e, daro viską, kaip jai atrodo geriau, tačiau reikėtų sutelkti veiksmus, dirbti kaip komanda, reikia e, numatyti 3-4 strateginius veiksmų planus, pagal kuriuos būtų galima dirbti ir užtikrinti, kad tai, ką darome, yra naudinga reikia ne tik kurti vien tik tai ten sąlygas kiekvienai šaliai, kad ją pastumėtume į demokratiją, reikia ir veikti teisingai, ne taip kaip praeitėje. Taigi, noriu pabrėžti, kad turime kažką uh, naujai apibūdinti. Galbūt, ką aš sakau, yra šiek tiek techniška, tačiau tai bus svarbu, kad pasiektume uh, sėkmės. Yra daug mūsų žmonių e, ten veikiančių, tačiau reikia tinkamų priemonių, kad viskas vyktų sėkmingai. Ir manau, kad e, tiek Europos e, išorės veiksmų tarnyba, tiek kitos komisijos tarnybos turi rasti būdų, kaip koordinuoti strateginį požiūrį. Ačiū, ponia Flotr. Prašom laikytis jums skirto laiko, nes dėja ponas Vimonas turės išvykti pusę penkių. Taigi turime baigti klausimus 20 po 4, kad jis galėtų suspėti pasisakyti. Ponas Dadanas iš Belgijo, ponas Buzekas, ponas Mer, Kročeta ir ponė Veržyje. Taigi ponas Dalmanas iš Belgijos parlamento. Ah, voilà. Merci beaucoup, merci pour votre. Euh, Ačiū. Ačiū už kvietimą į komiteto posėdį. Turiu tris uh, e, nedėlės pastabas. Pirmiausia, aš manau, kad did, didžiulis būkštavimas šiandieną Europoje yra tas, kad tas pavasaris, arabų pavasaris, nevirstų nesėkme. Ir aišku, matome neblogų naujienų, bet vakar gavome blogų naujienų iš Tuniso. Salafistų grupuotė suėmė kelis veikėjus. Taigi, labai svarbu, kad vykstų, vyktų stiprus politinis dialogas. Mes vakar, mes negalime teikti pagalbos demokratijai ir dabar staiga užmerkti akis prieš, prieš tai, kas vyksta, kokia grėsmė kyla laisviai, aš manau, kad europinės vertybės čia turi būti svarbiausios, vedant dialogą ir vykdant politinę darbo atvarkę. Antra pastaba, aš manau, kad tas projektas, ar tai būtų pilietinės visuomenės ar ekonomikos projektas, labai svarbus čia užmėgsti ryšius, viską daryti kartu ir ekonominė prasme. Turime bendrų iššūkių - energetika, aplinkosauga, žemės ūkis. Taigi labai svarbu kartu parengti bendrą energetikos projektą šio regiono atšvilgių, taip pat, e, kalbant ir apie pilietinę visuomenę, labai svarbu, kad vyktų ir sporto, ir kultūriniai ryšiai su pilietinė visuomenė tose valstybėse, kurios žengia demokratijos link. Ta darėme vidurio Europoje ir tai davė puikių rezultatų. Žmonės turi judėti, vykti iš Europos į tą regioną ir atvirkščiai. Taip pat moterų vaidmuo yra labai svarbus. Ir negalime leisti vyrauti ir religiniai netolerancijai. Aš manau, kad reikia sukurti specifinių, specialių programų šiam tikslui ir taip pat, kalbant apie rinkimų stebėjimą, E, Europos Sąjunga, Europos komisija tas misijas vykdo gan profesionaliai, tačiau čia svarbus ne vien tik tai politiniai uždaviniai. Pavyzdžiui, tai, kas vyko Konge. Iš tiesų, darbas buvo atliktas puikiai, bet jokių išvadų nebuvo padaryta. Taigi labai svarbu, svarbu po rinkimų stebėjimo padaryti politinės išvadas. Ačiū. E, tikrai turėsiu, turiu sumažinti kalbėjimui skirtą laiką iki pusantros minutės, nes e, neturėsime laiko išklausyti atsakymų E, ponovimo atsakymų. Pone Brantner. Ačiū, man nerima keliama tai, kad mes keliame tik tai, kalbame apie tik tai grėsmės. Manau, kad tai ženklas, kad turime daugiau pasistengti, geriau dirbti ir veiksmingiau dirbti. Dėl paskutinių pastabų. Kalbame apie bendrasias vertybės, Ir negalime sakyti, mes štai jums atnešime europinės vertybės. Jie iškart jas atmes. Jeigu norime, kad mums pavyktų, turime kalbėti apie universalesias vertybės ir ginti jas, kuo galima arš... patikimiau. Dar viena trumpa pastaba. Kalbant apie naujasias priemonės, kurios yra sukurtos, jos gan geros, tačiau nematau nau, senų priemonių peržiūros. Yra naujų orientacinių programų, yra rengiami planai, tačiau viskas vyksta labai lietai ir nematau pakankamai pokyčių Alžyre, Jordanijoje ir panašiai. Ir turime labai kritiškai vertinti situaciją. Dėl Egipto reikia kritiškai vertinti. Situacija jau dabar, jeigu norime patikimumo, patikimumą užsitikrinti, turime tą daryti dabar. Ir mane uh, suneramino pranešimas spaudai, kurį pateikė Egiptas. Ten teigiama, kad vyksta revoliucija, viskas kaip ir yra neblogai, bet mane šokiravo toks pranešimas spaudai. Aš manau, kad turime kritiškiau vertinti situaciją ir aš džiaugiuosi, kad ponas Pemon kalbėjo apie Europos demokratijos fondo priemonę. Tai dėl to man labai džiugu. Ačiū, ponia Brantner, pirmininkas Buzekas. Mr. Chairman, welcome. To... Pane pirminkė, ačiū. Sveiki atvykę į Europos parlamentą. Žinome, kad mes stabilumą aplinkinės šalyse norime kurti demokratijos, klėstėjimo ir solidarumo, solidarumo pagrindu. Du klausimai. Solidarumas. Šuša pabėgėlių stovykla. Ar mes, ES, esame pasirengę? Ir tai yra man gera proga, nes nacionalinių parlamentų atstovų yra tarp mūsų, nes tai yra taip pat ir valstybių narių atsakomybė. Ar mes esame pasirengę padėti Tunisui? kur e, yra 3600 pabėgėlių, kurie negali grįžti namo. Tai būtų puikus e, solidarumo ženklas visai Afrikai, ne tik Tunisui. Aš apie tai daug kalbėjausi su Tuniso ministru pirmininku prieš 2,5 mėnesio, lankydamasis toje šalyje. Antrasis klausimas apie demokratiją. Demokratijos kūrimas nėra lengvas. Puikiai tai žinot, pasimokėme vidurio ir rytų Europoje. Institucijos ir e, procedūros e, yra iššūkis. Ir e, Europos parlamentas, nacionalinės parlamentas ir komisija turėtų e, surenkti e, studijų vizitų programą mūsų partnerių e, parlamentų nariams ir veiksmų ir vyriausybės institucijoms. Mums reikia veiksmų plano ir šioje srityje. Pane Romero, ačiū pirmininkė. Turiu tris klausimus. Pirmiausia, Norėčiau abiejų paklausti, ką galėtų padaryti komisija, kad padėtų demokratiniai opozicijai Sirijoje. Ir kaip galėtume užkirsti kelią judėjimui į pilietinį karą, pilietinio karo link, kaip galima padėti opozicijai tiek viduje, tiek tarptautiniu mastu reikštis. Ir antra, kaip sakė pane Flotr, kaip e, pagerinti bendradarbiavimą su Tunisu, sustiprinti tuos pozityvius pokyčius, kurie vyksta. Nes jeigu Tuniso modelis pasitvirtintų, tai būtų gerai. O jeigu ne, tai jis ir, ir, ir, ir sulėtintų to blogojo islamo kilimą Tunise ir kitur. Taigi kaip sustiprinti mūsų buvimą Tunise. Trečia, ką komisija mano apie strategiją pietiniams šalims. Šios šalis, aišku, yra sudėtingoje situacijoje, tačiau liberalizavimas e, galėtų palengvinti jų situaciją. Ar komisija galvoja apie strategiją, kaip pavyzdžiui, pietinės ES šalis, Ispanija, Italijos pietus, Graikija, galėtų bendrauti su šalimis į pietus nuo viduržėmio jūros, nes tai galėtų joms žymiai padėti. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas skirtas komisarui Fiulė. Jūs kalbėjote apie tai, kad didinamas bus Erasmus programos finansavimas. Tačiau kyla problema. Būtent reikia su valstybėmis narėmis kalbėtis apie vizų programas. Būtent, kad būtų galima realizuoti Erasmus programą reikalingą e, pertvarkyti vizų programas. Dėl Alžyro turiu klausimą. Alžyras yra labai svarbi šalis, svarbus veikėjas regione ir aš turėjau galimybę lankytis Alžere, Magrebo delegacijos rėmose, lakryčio pradžioje ir nesuprantu jūsų teigimo, kad jūs džiaugiatės, jog jūs Alžyro vyriausybę pakvietė. Kodėl? Taip pat kalbant apie demokratiją Tunise. Prezidentas nori keisti padėtį. Jis prieėmė, siūlė įstatymų keisti konstituciją. Tie įstatymai turi būti svarstomi nacionalinėje asamblėje, tačiau problema yra ta, kad ta nacionalinė asamblėje yra tokia pati kaip anksčiau, niekas nepasikeitė. Uh, ar pakeis ta senoji nacionalinė asamblėja įstatymus. Taip pat Taip pat reikalinga daugiau padaryti dėl politinių partijų ir žiniasklaidos atitinkami įstatymų projektai yra siūlomi, jie yra labai svarbus. Aš daug susitikau su nevyriausybinėmis organizacijomis oficialioje delegacijoje ir iš tiesų kalbėjome apie pilietinės visuomenės padėtį. Ir jie nėra įsitikinę, kad egzistuoja noras įgyvendinti pokyčius. Ypatingai tai, ką sako vyriausybė, deputatai, kurie nepasikeitė, jie yra tie patys. Taigi panašu, kad vertinant jų žodžius, kažin ar galime tikėtis pokyčių. Ir aš tikrai labai norėčiau pakviesti jūs susitikti su visu, pilietinės visuomenės atstovais, nuvykus į tą šalį. Tam, kad įvyktų realūs demokratiniai rinkimai tame mano aprašytame kontekste. 2012 metai yra labai svarbus Alžyrui. Tai yra nepriklausomybės metinių metai. Ir yra dabar išleista knyga Konfiskuota nepriklausomybė. Ir panašu, kad iš tiesų ta demokratija dabar yra konfiskuojama. Dėkoju. Bueno, la mayoría de este parlamento. Ačiū. Kaip dauguma parlamento narių, taip ir aš norėčiau, kad bendri arabų šalių žmonių reikalavimai atrastų atgarsį mūsų parlamente. Daugelis nacionalinių parlamentų tiesiog e, nespėjo tinkamai stebėti e, politinio perversmo arabų šalyse. Tuo tarpu revoliucijos gatvėse nebuvo koks nors e, religinis fenomenas. Tuo tarpu revoliucijas tarsi vainikuoja islamo grįžimas ir salafistų e, valdymas. Mane ypatingai neramina tai, kad Europos Sąjunga vaikšto aplink Saudo Arabiją ir arabų šalis, tačiau nedrįsta žengti drąsaus žingsnio į tas šalis. Marokė rinkimuose dalyvavo 25 procentai gyventojų, tuo tarpu vakarų e, Sahara yra užimta Maroko. Ar mes pasimokėme, padarėme tam tikras išvadas iš istorijos, neaišku. Kataras. Pirmasis klausimas. Katare e, buvo karinis perversmas, e, būta karinių perversmų Libijoje, Sirijoje, nuolat buvo pažydinėjamos žmogaus teisės Saudo Arabijos šalyse, e, šimtai nuteistųjų nukentėjo nuo neteisingo teismo, o mes remiame arabų pavasarį. Tokiu būdu remiame ir islamą. Kataras ypatingai remiamas vakarų pasaulio. Jis tarsi tapo ypatinga ES partnerė. Na, o koks yra ES vaidmo? ES turėtų sugebėti pakritikuoti ir save pati. Jo labiau, kad e, iš pradžių buvo vertinamas Tuniso revoliucijos modelis. ES sureagavo į perversmą Tunise, e, tačiau nebuvo skirtas tinkamas dėmesys e, į maisto produktų tiekimą Tunise. Nes Tunise islamistinės jėgos yra gan e, kuklios ir vakarai vis dėlto nesureagavo taip, kaip turėjo sureaguoti. Ačiū, ponia pirmininkė. Esu prancūzė ir norėčiau pasakyti, na įsivaizduokite, kas būtų, jeigu vyktų Prancūzijos revoliucija. Aš manau, kad visą tai atrodytų juokinga. Taigi negalime dabar arklio statyti prieš vežimą. Ir atitinkamai vertinti tai, kas vyksta tose valstybėse, turime bandyti realiai įvertinti situaciją ir padėti tiems žmonėms, vyrams ir moteriams, kurie kovojo už laisvę. Aš tikrai Nemanau, kad reiktų sumesti visas tas valstybės į vieną kategoriją, kiekviena jų turi savo istoriją. Ir vis tiek aš labai dar būkštauju, būkštauju ir bijau islamistų. Nes jeigu negalėsime pasitikėti universaliosiomis vertybėmis, neutraliomis vertybėmis, laisvę į religiją, į tikėjimą, netikėjimą. Ir jeigu spręsime apie žmonės tik pagal jų religinius įsitikinimus, tai iš tiesų nebus gerai. Ir aš manau, kad turime labai budriai vertinti situaciją ir kiekviena iš tų valstybių turi pati kurti savo demokratiją. Ir nereikalauti iš jų per daug atrodo kartais, kad mes reikalaujame per daug ir žmogaus teisų ir kitose plotmėse. Ir kalbant dabar apie ekonominę pagalbą. Pastaraisiais metais iš tiesų mes skiriame daug pagalbos toms valstybėms, kiek žinau. Gruodžio mėnesį tik tai pirmiausia Tunisa pasiekė pagalbą. Taigi labai svarbu įvertinti ES įvairiomis formomis skiriamos pagalbos efektyvumą, kiek ta pagalba davė toms valstybės, valstybėms. Ačiū poniai, poniai Vežet, iškart žodį suteikiu ponui Vimont, nes kiek įsivaizduoju, Vimont, kiek įsivaizduoju, komisaras turi šiek tiek daugiau laiko, taigi pirmiausia žodį suteiksiu ponui Vimont, kuris išvykti turi netrukus. Su malonumu, ponė pirmininkė, Aišku, buvo užduota daug labai sudėtingų klausimų, kuriuos aš ir paliksiu komisarui Fiuliai atsakyti. Bandysiu atsakyti tuos klausimus, kurie buvo tiesiogiai man užduoti. Buvo užduotas klausimas dėl to, kaip mes bandome koordinuoti savo veiksmus su valstybių narių veiksmais. Aš manau, kad tai iš, iš principo labai geras klausimas ir manau, kad tai yra labai svarbus aspektas, kadangi nekarta jūs klausėte, ar turime pakankamai priemonių. Taigi svarbu suprasti, kad daugelį tų valstybių, daugelį valstybių narių, daugelis valstybių narių irgi vykdo atitinkamus veiksmus, įgyvenina projektus ir dėl to labai svarbu, kad tai kad vyktų koordinacinis darbas. Ir mes dabar tą ir bandome daryti, bandome koordinuoti tuos veiksmus, susisiekę esame su kiekviena valstybė narė, kuri dirba regione. Ir bandome pažiūrėti, kaip būtų galima ir per ESBO, per, atsiprašau, per išorės veiksmų tarnybą, atitinkamas kompetitingas komisijos tarnybas, būtų galima tuos veiksmus koordinuoti. Taip pat, ponė Flok, uždavė klausimą kad labai svarbu turėti atitinkamą pagrindą, strategiją. Mes būtent e, tą ir norime padaryti jau keletą metų, kad būtų atitinkamas veiksmų planas, bendras pagrindas ir tada būtų vykdomi konkretūs veiksmai ir labai svarbu, kad savo ruoštų valstybės narės būtų aktyvesnės ir labiau matomos regione. Dabar ta darbo grupė, kurią subūrė vyriausiai galiotinė, jos tikslas ir suburti įvairius veikėjus ir komisijos tarnybas, valstybės narės, privačius investuotojus, privačius viešus bankus. Tiesiog būtent tokia yra darbo grupės mintis visiems kartu pagerinti padėtį. Taigi tai yra labai svarbu ir svarbu, kad e, tie klausimai ir toliau būtų sprendžiami. Jūs uždavėte, ponė Dekaiser, klausimą dėl Sirijos. Realiai reikia suprasti, kad e, tie sprendimai, kuriuos priemė Arabų lyga, yra labai svarbus. Kaip žinote, vyko ministrų posėdis ir buvo nuspręsta siūsti stebėjimo misiją į įvairius centrus. Generalinis sekretorius šiandien pasakė, kad tai nesukurs problemų. Na ir dar vienas aspektas, kuris mus šiek tiek nustebino, nes tai yra gan drasus sprendimas. Būtent Arabų lyga šalia politinio plano, kuris parengtas su Sirijos vyriausybė, paskelbė ir papildomų priemonių, nes vyksta, aišku, reikia įvertinti ir tai, kas vyksta Jemene, Ir tarp eilučių matome gan aiškiai, kad Asadas turės perduoti valdžią vice prezidentui, vyks rinkimai ir Arabų lyga įkūrė specialaus įgaliotinio pareigybę, kuris irgi dalyvaus dėrybose ir taip pat svarbu yra tai, kad visa ta informacija bus perduota Junktinių tautų saugumo tarybai tam, kad ji būtų tvirtinama. Taigi tarptautinė bendruomenė per jungtinės tautas išreiškė paramą. Sirijos valdžios institucijų reakciją matėme, jų atsakymas buvo ne, tačiau Arabų lyga, lyga, lygos tai netenkins. Rusija irgi jau uh, sureagavo. Tikriausiai žinote, kad jau tris savaitės saugumo tarymoje bandoma pasiekti susitarimą dėl rezoliucijos, taigi teks stebėti tai, kas vyksta, tačiau realiai tai yra įdomus įvykiai. Na ir pastarosiomis dienomis mes e, daug bendravome su, bendravome su Arabų lygos generaliniu sekretoriumi ir Junktinių tautų generaliniu sekretoriumi ir jie kartu bando koordinuoti savo politinės pastangas, to tarpininkavimo pastangas. Valstybės narės užsienio reikalų ministrų taryboje irgi įvertino Arabų lygos pastangas, taigi egzistuoja tam tikra vienybė, noras žengti į priekį, nors, aišku, situacija yra tikrai labai sudėtinga. Sirijos valdžios institucijos kol kas nėra pasirengusios judėti į priekį, tačiau įdomu tai, kad jau keletą savaičių matome, kad nors nėra noro judėti į priekį, vis tiek Arabų lyga, saugumo taryba, Rusijos institu, valdžios paskelbimai, Kinijos, Brazilijos pareiškimai išprovokavo šiokią tokią reakciją iš režimo pusės. Ir lyg viskas trupučiuką jau pajudėjo. Yra išjudinti tie procesai. Tai taip pat, aišku, mes bendravome su Sirijos opozicija įvairiais lygmenimis ir bandome juos padrasinti, uh, bandome visi kartu judėti tą pačią linkmę ir paremti Arabų lygos e, norą tarpininkauti tame procese. Taip pat matome, kad situacija Sirijoje blogėja. Faktiškai artėjama prie pilietinio karo, to norime išvengti visi. Jeigu tai įvyks, tai bus nenaudinga niekams ir labiausiai nukentės, aišku, Sirijos piliečiai, visuomenė. Uh, Pone Gomeš, jūs uždavėte klausimą man apie Baširo lankymasi Libijoje. Mes Libijos laikinai valdžiai pasakėme, kad tai nėra geras dalykas, kad priešingai tai išprovokavo tarptautinės bendruomenės reakciją, tą jau pasakėme, nes na, norime ir oficialesnį pareiškimą paskelbti, bet jam turi pritarti visos valstybės narės, Tačiau prieš tą oficialų pareiškimą jau per tarpininkus mes išreiškėme savo neoficialią nuomenę, nuomonę. Dėl Jemeno ir Bahreino buvo užduota klausimų. Dėl Jemeno. Sugrįšiu prie to, ką sakiau ir ką kalbėjau apie Siriją. Laukia sudėtingas diplomatinių dėrybų darbas, iš tiesų nelengvas darbas, tačiau ir Persijos įlankos šalys, ir JAV, ir Europos šalys specialusis jungtinių tautų generalinio sekretoriaus įgaliotinis. Nepaisant visų sunkumų, pavyko imtis tam tikrų veiksmų ir judėti į priekį. Aišku, situacija nėra tobula. Jemeno žmonėms nepatiko atitinkamas straipsnis dėl nebaudžiamumo Tačiau kartais e, reikalinga surasti kažkokį tai konsensusą ir kažkokias tai išlygas. Dėl Bahreino, aišku, situacija irgi nėra paprasta. Valdžia bandė diskusijų, vidau, vidinių diskusijų būdu surasti galimybę išspręsti susiklošiusias, susidariusias problemas. Kaip sakiau, situacija iš tiesų yra labai sudėtinga, nestabili ir mums svarbu ir toliau reaguoti, įsitraukti į darbą, palaikyti kontaktus su kaiminėmis valstybėmis, Saudo Arabija be jokios abejonės ir kitomis Persijos įlanko šalimis. Ir labai svarbu na, žengti tą linkmę. Buvo užduotas klausimas ir dėl Egipto bei Turkijos norėčiau pabrėžti, kad Egipto, Egiptui grėsia bankrotas. Tačiau, kalbant apie makroekonominę pagalbą, Tartautinis valiutos fondas pasiūlė pagalbą prieš keletą mėnesių kariniam komitetui dėl priežasčių, kurių mes gal ir ne visiškai gerai supratome. Komitetas atsisakė pasakė ne. Ir dabar jie jau sugrįžo, vėl kreipėsi į Tartutinį valiutos fondą ir bando dėrėtis. Tačiau akivaizdu, kad kalba eina apie didžiulę sumą - 3,5 milijardo dolerių. Ir ES tikrai to viena negali padaryti kartu su komisaru. Komisaras Fulė, matyt, jums galėtų daugiau papasakoti apie tai, tačiau mūsų vaidmuo be jokios abejonės yra teikti makroekonominę pagalbą per finansinės reformas ir parengti dirbą numatomoms investicijoms. Taigi reikia atitinkamai pasidalinti tais vaidmenimis. Dėl Turkijos irgi uždavėte klausimą. Akivaizdu, kad Turkijos įtaka yra esminė šiame regione. Aišku, tai nėra paprasta, tai įtaka yra sudėtinga. Ir aišku, daugelis regiono valstybių atitinkamus santykius palaiko su Turkija, tačiau jie nėra paprasti, jie yra gan kompleksiški. Na, mums akivaizdu, kad reikia dirbti su Turkija. Kaip jūs tikriausiai žinote, ponė Ashton pakvietė užsienio reikalų ministrą į užsienio reikalų ministrų tarybą, kad jis irgi su mumis aptartų regiono problemas. Na ir Turkijos ministras galiausiai nusprendė atidėti susitikimą su užsienio reikalų ministrais mėnesiui, taigi atvyks jisai kitą mėnesį į ministrų tarybą, nes iš tiesų daug ką jis galės, daug ką su juo, apie ką su juo reiks pasikalbėti. Dar keletas pastabų. Klausimas buvo užduotas dėl rinkimų stebėjimo misijos Konge. Taip, rezultatai buvo pateikti, sąžiningi, ir skaidrūs e, rinkimai. Ir mes matome, kad režimas iš tiesų nesėmė atitinkamų veiksmų. Na ir bendrai tarptinės bendruomenės vertinimai buvo ger suderinti Kongo atveju ir rinkimų procesas, aišku, vertinant ir ateinančius rinkimus, mes turėsime daug ką padaryti, daug ką pakeisti ir tą nebus lengva padaryti, tam reik, prireiks laiko. Ten iš tiesų nėra tokios demokratijos, kurią turime mes. Ir nemanau, kad reiktų nuleisti rankas, susidūrus su pirmaisiais sunkumais, su kuriais e, galime susidurti. Pone Lamsdorf, jūs uždavėte du klausimus. Pirmiausia, dėl Viduržėmio jūros regiono sąjungos. Aš iš principo pritariu jūsų nuomoniai, tačiau norėčiau pasakyti, kad čia yra keletas dalykų, ką galėtumėme išgelbėti toje sąjungoje. Pirmiausia, regioninį matmenį ir kalbant apie stambius projektus, kurie yra susijęs su keliomis regiono valstybėmis, tokiuose sektoriuose kaip energetika, transportas ir panašiai. Čia mes galėtumėme šį bei tą nuveikti. Ir trečias dalykas, labai svarbu užmėgsti privataus ir viešojo kapitalo partnerystės. Taigi prieš teikdami, kad reikia viską nutraukti, neturime pamiršti, kad buvo euro Viduržėmio jūros regiono procesas, Barcelonos procesas ir galiausiai įsvirto sąjunga. Tačiau tikrai ne viskas, kas buvo padaryta teisingai Barcelonos procese, turėtų būti pamiršta. Taigi mes turime bandyti kažkaip geriausius elementus ištraukti iš to Barcelonos proceso. Na ir galiausiai paskutinis mano komentaras ir žodį perduosiu komisarui Fiuliai. Jūs uždavėte man tiesioginį klausimą Abu da esame diplomatai iš Vašingtono, dirbę Vašingtone ir ką Europa galėtų nuveikti regiono šalių labui. Aš manau, kad yra skirtumas tarp to, ką daro valstybės narės ir Europos Sąjunga. Ir aš manau, kad tai yra labai aktualu ir svarbu. Dėl Libijos ponia Ashton palaiko sąjungą su Afrikos sąjunga, lyg, Arabų lyga, Ir nemažai buvo išsakyta kritikos dėl karinė, karinių intervencijų, kurių, kurių ėmėsi kai kurios valstybės narės. Ir aš manau, kad čia mes galime išsaugoti tuos tiltus, tuos ryšius su tomis valstybėmis ir tomis, tomis organizacijomis, išsaugoti tą pasitikėjimą. Tai mums yra labai svarbu, bandant išspręsti ir Jemeno problemas ir pažiūrėti, ką būtų galima padaryti dėl Sirijos, Bahreino. Aš manau, kad čia tas yra politinis kapitalas, kuris yra ypatingai svarbus ir naudingas. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, norėčiau, kalbant apie tai, ką pasakė prezident, pirmininkas Buzekas, atsižvelgiant jo, na, jis daug lankėsi tose valstybėse. Ir taip pat susitinkame su delegacijų vadovais. Tiesa, kad vykstant tiems dialogams, vizitams, labai svarbu suprasti, kaip formuojama yra demokratija. Ir aš manau, ponė pirmininkė, kad daug valstybių, Tunisas, Marokas ar, ar kitos valstybės yra, tikrai labai domisi ta demokratinė patirtimi, kurią teko išgyventi jūsų valstybėms, tai kas vyko Portugalijoje, Ispanijoje. Taigi tie mainai yra labai svarbus ir naudingi ir aš manau, kad tikrai nereikia nusivilti ar, ar nuleisti rankų, nes iš, aš manau, kad yra nemažai puikių iniciatyvų, kurios e, leis mums e, pasiekti puikių rezultatų. Atsiprašau, ponė pirmininkė, jeigu kalbėjau per ilgai. Euh, euh, Ačiū, ponė Bemon, kad atvykote šiandieną pas mus. Dėkoju už pasisakymus. Ir dabar žodis teiksiu komisarui Fiulė. Thanks very much. It's similar. Uh, I think plus minus 15 questions, uh, uh, which I would like to elaborate. So, uh, uh, Turbūt yra maždaug 15 klausimų, apie kuriuos turėčiau pakalbėti. Kai kurie iš jūsų pabrėžėte, kaip svarbu sureaguoti į tai, kas vyksta pietos remiantis naują politiką. Aš e, nesakiau, kad ta politika yra tobuliausia, tačiau turime partnerystę demokratijai ir klėstėjimui. Turime ES kaimynystės politiką. Esame čia aptarę tuos komunikatus apie šią politiką. Mm. Ir Europos parlamentas yra daug dirbęs ties mūsų politikos pietų ir rytų dimensiją. Taigi turime naują politiką. Taip pat turime naujus pagrindus. Turime Lisabonos priemonę, turime išorės veiksmų tarnybą, vyriausiai galiotinę, ir kur yra vicepirmininkė komisijos. Turime koordinavimo mechanizmą, kurio anksčiau neturėjome. Komisija užtikrina, kad būtų koordinavimi veiksmai tarp išras veiksmų tarnybos ir komisija, komisijos narių atsakingų už atskirus aspektus, atskirus sektorius. Ar tai reiškia, kad galiu Jums garantuoti, kad mes turime naują mąstymo būdą, kad tai darome su naujais žmonėmis? Ne, negaliu. Tai yra iššūkis, su kuriuo mes susidurėme. Tačiau aš teikčiau, kad padarėme viską, kad galėtume sutikti iššūkius e, susijusius su naujaisiais pokyčiais. Koordinavimas valstybėmis narėmis yra ypatingai svarbus dalykas siekiant užtikrinti, kad mes galėtume vykdyti iš tikrųjų nuoseklę politiką. Lisabona sukuria sąlygas, tačiau nepriverčia, negali priversti valstybių narių šimtų procentų koordinuoti savo veiksmus su išorės veiksmų tarnyba. Daug ką galima dar nuveikti šią, šią kryptimį. Kalbėjome apie tą darbo grupę, kuri yra tas pagrindas, kuris mano, mano akise e, galėtų užtikrinti tą koordinavimą tarp e, e, komisijos tarnybų, Europos finansinių institucijų ir valstybių narių. Aišku, kad yra dar daug e, reikia nuveikti, kad darbo grupė pasiektų rezultatų. Dėl Maroko mano diskusija su Maroko valdžia buvo iš, išsakyta daug e, e, nerima keliančių dalykų dėl žuvinkystės protokolo, ir buvo tikimasi, kad balsuojant dėl e, žemės ūkio susitarimo bus pozityvus. Buvo keliami klausimai, ką reiškia, kad mes atversime savo rinkas. Ir klausimas buvo, kokiu mastu mes esame atsidavę plėtoti ryšius su Maroku. Dėl žvininkystės atrodo, kad jie yra patenkinti dėl to, kad mes rengiamės patvirtinti naujus įgaliojimus. Aš pabrėžiau, kad mes atsižvelgsime ir Europos parlamento keliamus klausimus dėl žemės ūkio susitarimo. Tai mes jį aptarėme gana detaliai po įvairių konsultacijų su įvairiais parlamento nariais, ypač Strasbūre. Noriu pasakyti du ar tris dalykus. Pirma, pasidarysiu su jumis laišku, kuriame bus apibūdinti mūsų mano darybų su Maroko valdžia rezultatai, nes ten buvo keliami įvairūs klausimai, kurie čia buvo kelti taip pat. Taip pat pabandysiu išsklaidyti tam tikrus mitus, pavyzdžiui, tokį, kad Marokas nesilaiko žaidimo taisyklių, kai kalbama apie laisvosios prekybos susitarimą, kuris jau egzistavo anksčiau. Antra, mes esame pasirengę dirbti ir dirbame su jumis, rengiant rezoliucijos projektą, kuris lyg lydėtų žemės ūkio sustarimą. Dėl jų bus e, balsuojama tuo pat metu, iš esmės. Mes norime, kad rezoliucijos formuluotės visų pirma atspindėtų jūsų e, susirūpinimą, beje, būtų taip realistiškas, kiek tik galima daugiau, nes mes norime, prieš balsavimą pateikti savo įsipareigojimus dėl vairių rezoliucijos nuostatų, kad komisija iš tikrųjų galėtų užtikrinti, jog Marokas įvykdys tuos lūkesčius, kuriuos turime mes. Ir, žinoma, mūsų darbas tęsiasi ir aš laukiu to balsavimo plenarinėje sesijoje vasario viduryje. Aš konkrečiai nekalbėjau apie vakarų Saharos klausimą regioninės dimensijos prasme, tačiau aš pastebėjau, kad egzistuoja tam tikras e, procesas tarp Maroko ir Alžyro Kadangi šitą išsakiau ir Marokui, išsakysiu tam tikras idėjas ir Alžyrui, ir mums e, rūpi, kad ryšių tarp šių dviejų šalių normalizavimas e, vyktų, nes tuomet atsirastų kelias regioniniam bendradavimui ir integravimuisi Arabų Magrebo sąjungos rėmose, tai būtų naudinga ir toms šalims, ir Europos sąjungai. Ir mes jau pradėjome renkti konkretų komunikatą dėl santykių tarp Europos sąjungos iš vienos pusės ir Magrebo sąjungos iš kitos pusės. Tai bus dar vienas e, svarbus e, dalykas regionui. Viduržėmio jūros sąjunga. Kartais reikia panaudoti diplomatinę kalbą, diplomatinės formuluotės, apibūdinant sudėtingus procesus. Kartais man susidaro įspūdis, kad nors e, yra gerų ketinimų kažką skurti remiantis Barcelonos procesu, tačiau nuo to momento daug dalykų įvyko neteisingai, daug kas įvyko blogai. Tam tikrų mastų mes viską stebėjome pasyviai. E, kuomet e, nebuvo, kuomet vidurio rytų taikos procesas daug energijos atėmė iš viduržėmio sąjungos. Mes nepakankamai greitai su, subūrėme sekretariatą tokią formą, kad jis būtų galėjęs pademonstruoti, jog turi papildomas vertės. Tačiau sektorinis bendradavimas e, vyksta. Viduržėmio jūros sąjunga, sąjungoje e, sektorinis bendravimas ten vyksta, kitose sritise nematyti tokio sektorinio bendradavimo kaip ten. Negalime atšaukti visą projektą, nes tuomet reikia kažką sukurti naujo kas būtų pagrindas sektoriniam bendradarbiavimui viduržėme jūros e, šiaurės ir pietų pakrantėse. Tuo pat metu po mėnesių, mėnesius trukusių politinių diskusijų įvairiose koridoriuose ir uždarų durų mes priartėjome prie e, sprendimo to klausimo, ar tai turėtų būti vyriausybinė organizacija, ar tai turėtų būti bendrijos pagrindų sukurta organizacija, kas turėtų būti pirmininkai, kas turėtų pirmininkauti, ar viena iš šalis iš pietų, viena iš, ša, iš šiaurės, ar kokį vaidmenį turėtų turėti išvės veiksmų taryba ar komisija. Man atrodo, kad artėjame prie teisingų atsakymų šios klausimus ir matysime, kad ten daugiau dalyvaus išorės veiksmų tarnyba, bus daugiau naudojamas bendrijos požiūris ir tai bus na, naudinga viduržėmė jūros sąjungai. Bendradarbiavimas su Turkija. Viskas jau čia buvo pasakyta, tačiau problema yra ne ta, kad nekoordinuojame įvairių dalykų. Tačiau mūsų požiūriai skiriasi. Turime politiką, turime kaiminystės politikos peržiūrą, turime lėšas. Mūsų filosofija ir tai, ką darome, yra visiškai skaidrus. Turime problemų surinkdami informaciją iš kolegų Turkijoje. Jų požiūris dažnai yra kitoks. Ir nors bendradarbiavimas yra geras ir intensyvus e, vyriausiosios įgaliotinės ir užsienio reikalų ministrų lygmenių, mums reikia pasiremti tokiu bendradarbiavimu, kuris mums leistų dirbti programų lygmenių vietoje ir tam mums dar trūksta tinkamų sąlygų. Ekonominės reformos. Ekonomikos klausimas visada buvo svarbus kalbant apie e, pietų kaiminystę. Jeigu pažvelgsime į veiksmų planą, tai ten visada skiriama žymi dalis skirta, e, kur kalbama apie viešosius gėjimus, e, mažas ir vidutinės įmonės ir taip toliau. Tai yra, yra š, e, numatant konkrečius ekonominius kriterijus šalims, su kuriamis dirbame. Ar tai reiškia, kad mes pasiekėme pajėgumus, kad galėtume padėkti tokiam šalims kaip Egiptui, kurios susiduria su problemomis? Nebūtinai. Mes daug dėmesio skiriame tam, kad padėtume tokiam šalims kaip Tunisas ir kitos, taip pat ir Egiptui, susidoroti su ekonominiais iššūkiais. Kur, su grėsmėmis, su iššūkiais, kurie turi daug e, didelį socialinį, didelę socialinę reikšmę. Na ir Svarbu, kad e, jauni, ypač žmonės, nesiektų išvykti iš tų regionų. Tuo pat metu, turėdami įgaliojimus pradėti DSDFA ir turėdami priemonės plėtoti ekonominę ir socialinę politiką tose šalise, turėtume išspręsti problemas, bet ar galime išspręsti e, Egipto biudžeto klausimus, kuriam trūksta milijardų? Ne. Todėl mes bendravome su G20, su G8, kur e, buvo pažadėta teikti paramą ne tik iš Europos, bet ir iš tarptautinių finansinių institucijų taip pat. komisija negali išspręsti visų problemų, ypač problemų tokio masto. Dėl dubliavimosi, darbo dubliavimo konkrečiose vietose Tai yra problema. Mes esame su Europos taryba pasirašę susitarimą dėl jų projektų finansavimo ir užtikrinimo, kad mūsų darbas nesidubliuotų su jų, bet kad paremtume vieni kitų darbą. Kai dėl indikatyvinių programų, aš nekartą šiame komitete esu jums pasiūlęs, kai tik norėsite pasidomėti, kaip mes pakeitėme indikatyvinės programas. Praėjusiu metu pavasarį užtikriname, kad būtų atitikimas tarp nacionalinių indikatyvinių programų ir naujosios kaiminysės politikos. Tas pasiūlymas dar egzistuoja. Daug darbo yra nuveikta, daug išteklių yra nukreipta tam, kad būtų įvykdyti šalių prioritetai šalių partnerių e, studijų vizitai. Pagalvosime apie tai, galbūt ir trauksime tokį pasiūlymą. Studentų vizos. Na, aišku, tai yra susijęs su mobilumo partnerysčių klausimu, nes pirmą kartą valstybės narės susitarė, kad galbūt galėtume svarstyti redmisijos starimų klausimą ir vizų režimo palengvinimo klausimą. Taip anksčiau nebuvo. Prieš metus taip pat neturėjome vizų kodekso, kuris leidžia būti lankstesniems ir leidžia spręsti konkrečių grupių kaip studentų klausimus. Alžyras. Nesu įstikinęs, kad aš sakiau, jog didžiuojas, kad gavome kvietimą stebėti rinkimus. Tačiau jeigu klaustumėte manęs, kaip aš vertinčiau pažangą Alžyre, palyginti su mano pirmoju vizitu, tai iš tikrųjų didžiuojas su tuo, kas yra pasiekta. Kiekviena šalis turi savo kelią. Yra patvirtintų svarbių įstatymų, tai yra proceso pradžia. Jūs teisus, kad e, balsavimas asamblėje, balsuojama asamblėje taip pat, bet bus rinkimai ir mes buvome pakviesti stebėti tuos rinkimus, turint tam tikrą tikslą. Mes nekviečiami, nebūtume kviečiami, jeigu, jeigu rinkimai būtų skirti nuslėpti tam tikrus žaidimus. Mes ten vyksime, kad paliudytume, jog rinkimai iš tikrųjų yra laisvi ir sąžiningi. Toks yra mūsų tikslas. Ir nors e, visą laiką e, džiaugiuosi raginimu susitikti su pilietinė visuomenė, man tokių raginimų nereikia. Aš su pilietinės visuomenės atstovai susitiku visuomet, susitikau su jais e, Maroke ir Alžyre ne kartą. Ir tai darysiu ir toliau. Ir šiam komitetui aš parengsiu finansinės paramos ir apskritai paramos priemonių sąrašą, kaip jūs prašėte. Tai galbūt galėtų būti mūsų kitos diskusijos tema. Taip pat nacionalinių indikatyvinių programų aptarimas, kas bus vykdoma 13 metais ir kokiais kriterijais taikomas, naudojamas įtaikant daugiau už daugiau principą. Ačiū ponia Fulė, dėkoju visiems kolegams, ypač valstybių narių parlamentarams. Ačiū ir iki kito pasimatymo. No, you read it. Sevendal, Sevendal. Sevendal, yeah. Sevendal. That's beautiful pronounced. <laughs> then Billy, like Billy Brandt. Yes. Is the, the exactly. grandchild born? Yeah, half an hour ago. Ein Mädchen oder ein Mädchen. Mädchen. Wieder Mädchen, hier wie drei Mädchen. Ah. Der Name Brok stirbt aus. Ah, ah ja. <laughs> So, Kolleginnen und Kollegen. Kolegės ir kolegos, prašysiu susėsti. 45 minutės galime skirti kitam darbo atvarkės punktui. Noriu pasveikinti Danijos užsienio reikalų ministrą Vilį Sarandalį ir padėkoti jam už tai, kad jis šiandien pristatys vakarykščio užsienio reikalų tarybos posėdžio rezultatus E, kad būtume tinkamai informuoti. Tikriausiai mm, ministras informuos mus apie Irano padėtį. Mm, kadangi laikas mus spaudžia, aš jau dabar noriu su jumis susitarti, kad kiekvienas norintis pasisakyti kalbėtų ne ilgiau nei vieną minutę. E, kad tokiu būdu suteiktume galimybę pasisakyti didesniam narių skaičiui. Ar niekas neprieštarauja, jei ne, tada žodis Danijos užsienio reikalų ministrui. Labai ačiū. Ačiū ir sveikinu Jūs užėmus naująjį postą, tai yra komiteto pirmininko postą. O savo pranešimą pradėsiu pabrėždamas, kad aš čia neatstovauju nacionalinės Danijos pozicijos, tačiau esu užsienio reikalų tarybos atstovas, ponas Vamen pritars tarybai pirmininkaujančios Danijos prioritetus. Užsienio reikalų tarybos posėdis vakar buvo labai našus, mūsų darbo atvarkė buvo labai išsami, buvo priimti svarbus sprendimai. Tai buvo pirmas kartas, kai Kroatija taip pat dalyvavo taryboje stebėtojos teisėmis vienai dienai praeis po sėkmingo referendumo. E, vienas svarbiausių klausimų buvo Iranas, tai buvo pirmasis darbo atvarkės klausimas. E, buvo susitarta dėl tarybos išvadų teksto, e, Taip pat buvo pritarta svarbiam sankcijų paketui, kuriuo siunčiamas labai aiškus ir griežtas signalas Iranui. Europos sankcijos apima um, Irano naftos importo draudimą. E, taip pat e, Irano bankų veiklos apribojimus. Naftos importo draudimas e, apima e, palaipsnį draudimą egzistuojančių kontraktų, e, E, numatant tam tikrą datą, e, kurią bus e, paskeltas visiškas Irano naftos embargas. Mes tikimės, kad ES požiūris siūs tinkamą signalą ir kaiminėms valstybėms. Sankcijų paketas nėra naudingas pats savaime. Mes siekiame diplomatinio sprendimo. Noriu pabrėžti ES įsipareigojimus, ieškoti diplomatinio atsako. Mes pasinaudojame savo diplomatinėmis pastangomis ir atidžiai laukiame Irano pasiūlymų ir reakcijos. Iranas turi paro, pademonstruoti, ar jis yra pasirengęs dalyvauti konstruktyviuose dėrybose be jokių iš ankstinių sąlygų, e, stiprinant pasitikėjimą, abipusiai pasitikėjimą. E, Į Birmą ir Mianmarą taip pat buvo išsiųsti ministrai. E, džiugu, kad pokyčiai ten yra teigiami. Mes sutarėme, kad ES turėtų reaguoti teigiamai ir greitai. E, drau, vizų draudimas bus e, anuliuotas. ES taip pat pasirengusi teikti paramą perinimajam laikotarpiui Birmos ir Mienmaro e, administracijai. Mienmaras paskelbė programą, pagal kurią jis įsisavins 150 milijonų eurų paramą iki 2013 metų. E, mes puoselėjame ir kitas e, su prekybos priemonėmis e, susijusias iniciatyvas. Catherine Ashton paskelbė, kad ES atstovybė šiose šalyse bus atidaryta kaip galima greičiau. Jau balandžio mėnesį tikimasi atitinkamų vizito šiose šalyse. Diskusijos dėl krizės Sirijoje buvo kitas darbo atvarkės punktas. Mes e, sutarėme, kad situacija šioje šalyje yra prasta ir ji vis blogėja. Kaip žinote, Arabų šalių lyga sekmadienį nusprendė išplėsti savo stebėsenos misiją. Sąjungos vyriausiai įgaliotinė informavo, kad ji e, e, susisiekė su Arabų lygos generaliniu sekretoriumi ir išreiškė jam savo paramą. Buvo susitarta dėl atskiros grupės steigimo. Mūsų Tarybos išvadose mes e, teigiamai įvertinome um, sausio 23 dienos Arabų lygos rezoliuciją, taip pat paskatinome ieškoti politinių sprendimų. Uh, E, taip pat mes e, pabrėžėme, kad nereikėtų naudoti smurto, reikėtų leisti Arabų lygos stebėtojams įvykdyti savo misiją nekliudomiems, kad būtų imtasi visų veiksmų, jog būtų įgyvendinamas taikus e, perversmas. Taip pat pabrėžėme, kad nereikėtų naudoti jokių sankcijų prieš e, individus ir įmonės e, ir panaikinti bet kokias sankcijas. Tai yra buvo padidintos, e, sugriežtintos sankcijos. Užsienio reikalų ministro debatai buvo naudingi, jie apėmė ir Serbijos bei Kosovo santykius. Gruodžio tarybos sprendimu buvo nuspręsta tinkamai sureaguoti į konfrontacijas šiuose šalyse, Pažanga jau padaryta, tačiau reikalinga ir tolimesnė pažanga. Ir mes e, sutarėme, kad skatinsime Kosovo ir Serbiją puoselėti savo santykius, ypač stiprinant regioninį bendradarbiavimą. Taip pat mes aptarėme ir vidurio rytų taikos procesą Egipte buvo sutarta toliau e, tęsti dėrybas. Tęsiant kvarteto e, proceso įsipareigojimus, e, pa, tai palankiai įvertiname ir Jordanijos karaliaus pastangas. Uh, nusprendėme pakviesti Libamoną Abbasą, ministrą pirmininką Fajats, prieimėme tarybos išvadas, e, kuriuose buvo išreikšta teigiama nuomonė dėl taikaus sprendimo. Ir pagaliau buvo nutarta, uh, Andrėja Reinikė paskelbti ypatingų įgaliotinio šioms šalims. Vakar žemiai parlamento rūmai e, žmonių asamblėje susitiko pirmą kartą ir vakar E, vyriausiai įgaliotinė išreiškė savo viltį, kad šis parlamentas ir toliau dieks demokratinės reformas, atsakydamas į Egipto žmonių viltis, skatindamas ekonomikos augimą ir užtikrindamas pagrindinės teisės. Mes e, tikimės gerų rezultatų į šūrą, tai yra aukštosios parlamento rūmus, kurie vyks sausio pabaigoje. Mes tikimės, kad karinių, karinio kontingento e, kontrolės perdavimas civiliams įvyks kaip galima greičiau. Tikimės, e, kad bus laikomas visų įsipareigojimų iki šių metų birželio mėnesio. Ir pagaliau e, išreiškime savo nuogastavimus dėl situacijos Baltarusijoje. Buvo pritarta, kad dabar, dabartinė situacija optimizmo neteikia. Mes sutarėme dėl kriterijų e, sankcijoms, kurios turėtų būti taikomos žmogaus teisų principos pažeidžiantiems žmonėms ir režimui. Mes e, nusprendėme um, sudaryti ilgesnį sąrašą e, asmenų, kuriems taikomas vizų, režima, e, reži, vizų draudimas. E, taip pat nusprendėme remti pilietinę visuomenę. Turi būti pasinaudota fondų finansavimo remiant Baltarusijos pilietinę visuomenę. Taip pat buvo skirta dėmesio e, Sudano klausimai. Komisijos narė Georgieva pabrėžė, kokie yra svarbiausi iššūkiai. Tai yra skatinti dvi šalis taikiai išspręsti konfliktą. Siekiame, kad dvi šalis gebėtų gyventi taikiai viena šalia kitos. Didelį nerimą kelia e, pietų Kordovos e, ir kito regiono pietų Sudane padėtis. E, šiose vietovėse ir apsistoja perkeltieji asmenys. Reikia užtikrinti, kad būtų tiekiama humanitarinė pagalba šiems asmenims pietų sudane. Mes teigiamai vertiname jungtinės e, pastangas, kurias deda Europos išorės veiksmų taryba, komisija ir valstybės narės įgyvendinamos e, strategiją, e, pagal kurią 800 milijonų eurų yra skiriama kaip finansinė parama. Ir pagaliau e, prie kitų klausimų buvo aptarta situacija Nigerijoje, šokiruojantis įvykiai ten. Mes e, aptarėme, kokiu žingsniu galėtume imtis reaguodami į šios įvykius. Manome, kad reikėtų užtikrinti tikėjimo ir laisvę. Manome, kad reikėtų pasmerkti religinių E, mažumų persekiojimą, užtikrinant joms pagrindinės teisės. Tokie esminiai diskusijų taryboje vakar rezultatai. Ačiū. Devini kalbėtojai užsirašė į sąrašą. Man atrodo, kad pakaks kalbėtojų, nes kitaip nespėsime. Pirmiausia, pradėsime nuo penkių koordinatorių, kiekvienam po minutę Atsiprašau, kad tiek nedaug. Pirmiausia, ponas Alafranka. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ministrė. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Linkiu sėkmės jums per ateinantį pusmetį, pirmininkavimo pusmetį. Mūsų labai domina pirmadienio tarybos posėdžio rezultatai, ypatingai tas formatas. Taip pat ir yra nemažai ypatingų situacijų, kurias reikėjo įvertinti. Pirmiausia, buvo pasiūlytos sankcijos Iranui. Jos turės būti efektyvios, duoti rezultatų, tačiau jeigu taip neįvyks, to, tuomet kokios strategijos laikysitės? Taip pat dabar specialų, specialų įgaliotinį artimiesiems rytams turime Ar jūsų manimu bus įmanoma suderinti poziciją dėl Palestinos paraiškos tapti jungtinių tautų nare? Ir ar negalėtumėme kreiptis į saugumo tarybą, priimti sprendimą ir prisimti atsakomybę ir rimtai apsvarstyti šią paraišką? Taip pat saugumo taryba irgi turėtų aiškiau vertinti tai, kas vyksta Sirijoje, ką padarė ir ar turėjo padaryti Irako atveju. Ačiū. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ministrė, kad atvykote. Šiandieną turiu du trumpus klausimus. Pirmasis dėl Serbijos. Kaip Jūs apibūdintumėte diskusijų dėl Serbijos atmosferą? Ar vyroje supratimas, kad sprendimai, kurių tikimės kovo mėnesį, bus tokie reikšmingi regionui ir galėtų potencialiai pakeisti šalies likimą? Taip pat, ar jums netrodo, kad situacija gerėja lyginant su tuo, kas, buvo, kas vyko gruodžio taryboje? Kitas klausimas dėl Baltarusijos. Šalia to, kad pratestos sankcijos. Kaip jūsų manimų vyksta diskusijos tarp valstybių narių atstovų Baltarusijoje. Ar mes tik tiesiog pripažįstame tai, kad nėra pasiekta rezultatų dabartinė politika, ar nėra kokių tai naujų minčių, kaip būtų galima bendrauti su Baltarusija, su jos visuomenė, kaip potencialiai galėtumėme pasiekti kokiu tai rezultatų. Bet kokių, nes kol kas niekas nesikeičia, net situacija, situacija tik faktiškai blogėja. Ačiū. Pane Lunačiak, laukiu, kol liberalai pasisakys, bet ačiū pirmininkė. Uh, Ačiū, kad suteikite man žodį, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti poną Sovendal, užsienio reikalų ministrą, užsienio reikalų komitete, savo žaliųjų frakcijos vardu. Norėčiau pasakyti, kad jūs esate mūsų politinės šeimos narys, tai mums ypatingai malonu jūs matyti. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką jūs sakėte apie vakarykštį užsienio reikalų ministrų posėdį dėl Balkanų ir Serbijos ir Kosovo. Jūs teigiate, kad yra reikalingas noras iš abiejų pusių Jūs tikriausiai žinote, kad šyryt šis komitetas balsavo su didelė balsų dauguma, patvirtino mano Kosovo pranešimą, kur kalbama apie tai, kad valstybėms narėms reikia pripažinti Kosovą. Taip pat prašome, kad Serbija regioninėme bendradarbiavime irgi, irgi siektų pažangos dėl šalies kandidatės statuso. Taigi šalia to, ką sakė ponas Vigeninas, gal galėtumėte plačiau papasakoti apie padėtį, situaciją ten ir kokia yra valstybių narių pozicija, kokios yra perspektyvos. Žinome, kad dialogas tarp Serbijos ir Kosovo bandoma jį pastumti į priekį. Kitas klausimas dėl Turkijos. Aš manau, kad Danija labai akivaizdžiai pasako už plėtrą, ar ketinate atverti naujus skyrius dėrybose su Turkija. Tiek. Ačiū. Ponas Mayer. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Norėčiau pasakyti, kad pasisakau prieš sprendimą, kuris buvo priimtas dėl Irano embargo. Man atrodo, tai yra neatsakingas sprendimas. Ir nepadės mums pasiekti Irano brandolinio ginklo, brandolinio ginklavimo sustabdymo. Aš manau, kad turime laikytis kitokio požiūrio, turime raginti tarp, per tarptautinę sutartį atsisakyti bet kokių brandolinių arsenalų visur pasaulyje, nes yra daug valstybių narių, iš tiesų septynis kartus viršyje savo brandolinius pajėgumus Iraną ir aš manau, kad visi turi atsisakyti brandolinių ginklų. Aš apskaitai pasisakau griežtai prieš brandolinius ginklus. Ir taip pat e, abejoju ir dėl brandolinės energetikos, turiu tam tikrų abejonių. Dėl jos. Tačiau pirmiausia, manau, kad turime siekti atsisakyti galimų brandolinių raketų, ypatingai artimuosiuose rytuose, nes jeigu kažkas ten nepavyktų, nepasisektų, tuomet tai gali sukelti domino poveikį visame pasaulyje. Taigi aš manau, kad sprendimas, kuris buvo priimtas dėl Irano, yra neteisingas. Na ir paskutinė mintis, kokios pažangos galėtumėme pasiekti galiausiai pripažįstant Palestinos valstybę. Pane Brantner, ačiū pirmininkė. Ministrė, dėkoju ir Jums. Va, ponia Šakė, atsiprašau. Vakar sužinojome naujienas apie naujas sankcijas Iranui. Iranas nustebo, kad ES laikėsi iš vien. Aš manau, kad dažniau turėtumėme tai matyti ir galiausiai suprasime, kad tai daro didžiulį poveikį. Džiaugiuosi, kad pabrėžėte dvigubo požiūrio svarbą, tačiau realiai kokie, kokios yra paskatos Iranui dabar išeiti iš to kampo, į kurį jis yra įspestas, kaip galėtumėme realiai tas sankcijas įgyvendinti, nes iš tiesų situacija gan sudėtinga, kai lyderiai ir apskritai ES turi elgtis ypatingai atsakingai, ypatingai turime elgtis nepriklausomai nuo to, ką daro JAV, kalbant apie Iraną ypatingai. Ir norėčiau pabrėžti ir tai, kad svarbu nepamiršti žmogaus teisų pažeidinėjimų, kurie nuolatos vyksta Irane. Kol mes mastome apie brandolinės problemas, geopolitinius klausimus, turime nepamiršti, kad Irano žmonės kenčia. Šiandien sužinojome, kad kompiuterių programuotojai, žurnalistai buvo šiandien vėl suimti Irane ir tas sąrašas yra dar ilgesnis. Tai, ką sakė kolega Salafranka dėl Sirijos, mes negalime stovėti nuo šaly ir stebėti, turime ieškoti neįprastų variantų, nekonvencinių variantų, tokių kaip pakviesti politinį elitą, kuris priklauso nuo europinės rinkos e, dėl savo pajamų, kad jie priimtų aišku sprendimą. Tiek. Ačiū. Pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad artimieji rytai ir Palestina buvo aptarta ir e, nepaisant kvarteto vykdomų, vykdomos keistos politikos. Tai, kad yra paskirtas naujas pasiuntinys, ar tai nesukels dar daugiau sumaišties, nes vyriausiai galiotinė ir dabar negali susitarti su esamais veikėjais. Ir dar gal galėtumėte pateikti daugiau informacijos apie tai, kokia yra galima reakcija į artimųjų rytų problemas, pasikeitus politikai Egipte ir atsižvelgiant į problemas Sirijoje. Ačiū. Ačiū. Na, įdomus pasaulis, įdomus įvykiai pasaulyje vyksta įvairiose pasaulio vietose. Pirmiausia, dėl Palestinos. Narystė jungtinėse tautose. Kol vyksta kvarteto vykdomos iniciatyvos ir vyksta dėrybos dabar Jordanijoje, kol kas mes jiems netrukdysime. Jeigu jūs klausėte, ar optimistiškai užsienio reikalų ministrai priemė tą sprendimą atsižvelgiant į tai, kad tai duos rezultatų, atsakymas būtų ne. Entuzijazmo daug nebuvo. Galimos dvi opcijos, du variantai - palestiniečiai ar kažkas nori, kad e, saugumo taryboje, jungtinių tautų saugumo taryboje būtų, prim, būtų išspręstas šis klausimas. Žinome, kas nutiks, jeigu tai bus. Nieks nevyks. Kitas variantas - generalinė asamblėja tą padaryti. Tuo atveju bus Palestinos valstybės statusas įtvirtintas, ar jie tą padarys ar ne, neaišku, Dauguma Europos valstybių ketina pritarti statuso įtvirtinimui. Dabar kalbant apie Serbijos, sprendimus dėl Serbijos. Aš manau, kad visi mane, jog situacija pagerėjo, pajudėjo į priekį, atsižvelgiant į darbo atvarkę gruodžio mėnesį. Tačiau darbo dar yra, ypatingai dėl Kosovo. Svarbu, kad Kosovas gautų prieigą prie, prie regiono ir taip pat, kad pagerėtų santykiai tarptų valstybių. Žinome, kad problemų yra, žinome, kad jos sudėtingos. Uh, Tačiau vis tiek mes pasinaudosime progą ir paraginsime juos žengti drąsius žingsnius ir artėti prie ES. Nėra jau tiek daug kraujuojančių žaizdų. Ir aš tikiuosi asmeniškai, kad kovo mėnesį, vasarį kovą, galiausiai jau galėsime pradėti Serbijos integracijos procesą. Taigi atmosfera nebloga visose valstybėse, jos visos to nori, tačiau kyla klausimas, kiek bus padaryta, kiek darbų atliks Serbija. Bet e, ne tik Serbija, abi šalis e, turėtų dalyvauti aktyviau tose procesuose dėl Irano. Tie, kurie kritikavo ir teigia, kad nereikėjo priimti to sprendimo. Galiu kelis argumentus išsakyti. Teoriškai aš manau, kad e, tik tris atsakymus galėtumėme pateikti dėl to, ką daryti su Iranu. Pirmiausia, nieko nedaryti. Tokiu atveju pavojus kyla, kad, na, jeigu tikime Tatenos ataskaitą, Iranas taps branduolinę valstybę, per pusantrų metų. Jeigu taip nutiks, tuomet branduoliniai ginklai paplis artimuosiuose rytuose, nes yra kitų šalių, kurios irgi nori tapti branduolinėmis valstybėmis, taigi tai yra grėsmė mums visiems. Antras variantas. Pradėti naudoti karinę kalbą. Nemanau, kad tai gerai, sprendžiant problemą. Ir trečias, vienintelis įmanomas variantas yra derinti sankcijas su galimybę vesti politinės dėrybas. Ta ES e, užsienio reikalų ministrai ir daro. Paskutinis dalykas. Paskutinis klausimas apie Egiptą ir Siriją. Lyginant su to, kas vyksta artimuosiuose rytuose. Na, kalbant apie Egiptą, panašu, kad turėsime vyriausybę, kur musulmonų brolyje suvaidins svarbu vaidmenį po rinkimų. Manau, būtų klaida, būtų klaidinga priimti sprendimus apie šią politinę partiją pagal jos pavadinimą. Reikia spręsti apie ją pagal jos darbus, o ne pagal pavadinimą. Aš manau, kad Egiptas laikysi susitarimų, kurie jau yra pasirašyti artimuosiuose rytuose. Aš manau, kad esminių pokyčių gal ir nebus Egipto užsienio reikalų politikoje, nors tiksliai nežinau. Na, o svarbiausia, kad mes ten būtumėme, būtumėme matomi ir įtvirtintumėme tuos pokyčius, kuriuos pradėjo narsų žmonės. Aš pats buvau Teichiro aikštėje, man tada buvo gal 30, ten buvo 30 metis, kuris man pasakė, aš pradėjau tai, manimi didžiavosi mano mama, o mano tėvas yra generolas. Tai iš principo puikiai iliustruoja tas visas viltis. Aš manau, kad turime ten išlikti, turime išsaugoti viltį, kad ta, tie demokratiniai pokyčiai įsitvirtins, niekuomet nėra tiesaus kelio nuo taško A iki taško B. Visada atsiranda tam tikrų dalykų, kurių nenorėjome, tam tikrų nuklydimų. Tačiau bent jau, manau, galime patikinti, kad uh, einama tinkama linkme ir tam mes turime ten išlikti. Turime būti matomi Egipte. Dėl Sirijos. Sirijai. Siriją turėtumėme išsaugoti nesmurto kelyje, kiek įmanoma, padėti opozicijos grupėms, kad jie pasmerktų smurtą. Daugiau nei 5 tūkstančiai žmonių per tą smurtą mirė, daug jų dingo, daug yra kalėjimuose. Taigi situacija yra tokia aštri, kad aiškiai turime pasmerkti tai, kas dabar vyksta Sirijoje. Ačiū. Labai ačiū. Toliau pana Krondak. Ačiū pirmininkė ir ačiū už atsakymus. Norėčiau pratesti pokalbį apie sankcijų ir darybų su Iranu e, metodą. Problema yra ta, kad reikalingas balansas, o naujų sankcijų problema yra ta, kad naujų pasiūlymų daryboms nėra iš tiesų Katrina Aštan laukia atsakymo į savo laišką nusiųstą spalio mėnesį, kur buvo siūloma iraniečiams dėrėtis be iš anksnių sąlygų. O ji pati iš, išdėstė daug iš anksnių sąlygų ir tai iš esmės nulėmė galutinį rezultatą, kad Iranas laikytųsi saugumo tarybos rezoliucijų. Taigi, kaip jūs įsivaizduojate šią problemą ir kaip jūs tikitės, kad Iranas sureaguos, kai jie stumiami į kampą ir jie turi reaguoti be jokių iš ankstinių sąlygus, o darybų galtinis rezultatas jau yra apibrieštas. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju ministrė Sovndal už tai, ką apibūdinate įvairiose šalise esant žmogaus teisų problemomis. Norėčiau paklausti jūsų apie žmogaus teisų peržiūrą, kurią Baronienė Ašton pristatė valstybėms narėms, taip pat ir mums parlamente, siekiant pagerinti mūsų turimas priemonės. Valstybės narės dirba šiuo klausimu, mes rengėme pranešimą, taip pat norėčiau išgirsti iš jūsų kaip iš pirmininkosios valstybės. Ar manote, būtų įmanoma iki jūsų pirmininkavimo pabaigos sulaukti e, žmogaus teisų peržiūros, galbūt veiksmų plano, kurį būtų galima vykdyti, ar galbūt e, kažkokią deklaraciją iš visų ES subjektų, kad e, patvirtinančių, kad e, šis klausimas mums visiems yra labai svarbus. Toliau ponas Darosa. Ačiū. Dėkuoju ministrui už tai, kad jis atvyko pas mus. Jūs jau atsakėte kai kurios mano rūpimus klausimus. Aš pirmininkauju Europos parlamento delegacijai su Palestinos teisėkuros taryba. Ir norėčiau paklausti apie vidurio rytų situaciją. Jūs sakėte, kad darybos diskusijos buvo aptartos per pietus. Kiek optimistiškos buvo diskusijos? Ar numatyta, kad ar, ar įsivaizduojama, kad gali atsirasti tam tikros pažangos e, dėrybose tarp Izraelio ir Palestinos. Na ir turint galvoje faktą, kad mums pavyko susitarti Europos Sąjungoje dėl sankcijų ir dėrybų su Iranu, bet nebuvo bandymų daryti tokį spaudimą e, artimųjų rytų šalių atžvilgių. Taip. Yra pažinėjimos e, žmogaus teisės e, iš Izraelio pusės, kai sulaikomi areštuojami vaikai. Yra apie šimtas jaunuolių, kurie yra areštuoti, fiziškai baudžiami, uždaryti vienutėse. Yra kitų klausimų. Man atrodo, kad reikia suderinti, subalansuoti ES požiūrį. Ar prisimtumėte atsakomybę užtikrinti, kad šioje srityje būtų pažangos? Pone Komes yra mūsų pranešėja Libijos klausimais. Aš neklausiu apie Libiją, noriu paklausti apie Iraną. Aš esu už sankcijas ir už griežtesnės sankcijas e, žmogaus teisų pažeidėjams. Ar tarptų sankcijų, kai kalbėjote apie sankcijas, negalvojate apie aišku įspėjimą ES bankams ir bendrovėms, kurie anksčiau priešindavosi sankcijoms? Taip pat noriu paklausti, ar kalbėjote e, apie galimą sankcijas ar bandymus išlaisvinti ponę Timošenko Ukrainoje? Etijopija atrodo yra labai svarbi, tačiau du švedų žurnalistai buvo areštuoti, penki uh, žurnalistai, turistai pagrobti ir daug kitų pažinimų, ar ES ir toliau bus užsimerkusi. Ir toliau pana Šulcas. Ačiū, ponė ministrė, už Jūsų informaciją. Noriu pasitikslinti dėl Baltarusijos. Jūs kalbėjote, kad vasario mėnesį ši tema bus vėl įtraukta į darbo atvarkę ir kad e, sankcijų kriterijai buvo išplėsti. Likšėl žinome, kad sąskaitų išaldymas ir draudimas atvykti į šalį nepasiekė norimo rezultato. E, todėl e, šių sankcijų praplėtimas nebūtinai pakeis situaciją, jo labiau, kad Lukašenko režimas dabar ėmėsi griežtesnių represijų. Kaip Jūs vertinate galimybės numatyti tikslingas ekonominės sankcijas Baltarusijai. Aš tikrai neįsitikinęs ekonominių sankcijų nauda, tačiau Baltarusijos atžvilgiu, turint omenyje e, pačią struktūrą ir tai, kad e, daugelis įmonių yra Lukašenko kliko, grupės rankose. Tai galbūt šiuo atveju tos tikslingos ekonominės sankcijos būtų vaisingos. Taip pat žinau, kad e, saugumo taryboje galbūt tik tai dvi šalys prieštarautų. Ačiū. Pone ministrų žodžiu. Äh, Dar kartą ačiū. Manau, kad pradėsiu nuo pradžių. Klausimas dėl Irano. Klausimas buvo apie tai, kaip galima sakyti, jog tikėtina, kad sankcijos suveiks Irano atžvilgiu. Manau, kad e, tam gali būti dvi ar trys priežastys. Viena yra ta, kad Irano režimas tikriausiai nesutarė, kokią kainą jis sutinka mokėti. Man atrodo, jie tarpusavėje patys apie tai diskutuoja. Viena priežastis yra tokia, antra yra ta, kad Tokios sankcijos negali būti e, taikomos siekiant pasiekti vien tik tai tuos, kurie yra arti režimo. Tos sankcijos paveiks e, plačius gyventojų sluoksnius ir dalį Europos. Neįmanoma e, taikyti sankcijų, kurio nepajustų visi. Šiandien Irano ekonomika jau kenčia ir taip, o tos sankcijos mūsų nuomonė privers Iraną dar kartą svarstyti apie mūsų reikalavimus. Kai kalbame apie sankcijas, tai ar jos kada nors suveikia iš vis? Kartais taip. Vakar mes panaikinome kai kurias sankcijas Birmai, Mienmarui. Kodėl? Todėl, kad jos veikia. Galima visada diskutuoti, dėl ko situacija Birmoje pasikeitė. Bet aš manau, kad sankcijos buvo dalis priežasties. Jos taip pat buvo priežastis, dėl ko apartaido režimas pasikeitė Pietų Afrikoje. Tačiau, kai pradedi taikyti sankcijas, turi būti valia, noras kartu jas taikyti. Turi būti noras, kad ta nafta, užtikrinti, kad ta nafta, kuri anksčiau pakliūdavo į Europą, netekėtų kur nors kitur. Iš to naudos tada nebus daug. Ir taip pat turi būti tam tikra vidaus e, opozicija šalyje, su kuria būtų galima kalbėtis. Dėl žmogaus teisų keletas pastebėjimų. Mes parengėme bendrą Danų, Vokiečių, Danijos Vokietijos dokumentą apie žmogaus teisės. Šis dokumentas buvo aptartas uh, užsienio reikalų ministrų gruodžio mėnesį, kai sutiksime vėl kovo mėnesį Gimnikė, kur bus e, specialus uh, užsienio reikalų ministrų posėdis yra dvi darbotvarkės, du darbotvarkės klausimai. Vienas yra e, žmogaus teisės ir tam mes parengsime dokumentą apie žmogaus teisų padėtį. Danijos vyriausybei Danijai yra svarbus žmogaus teisų klausimas. Mes ką tik paskyrėme žmogaus teisų ambasadorių. Siekiant, kad sprendžiant bet kokius klausimus, žmogaus teisų klausimą būtų atsižvelgiama. Atsakymas ponui Darosai dėl optimizmo, kalbantis apie artimų rytų situaciją. Manau, kad sunku būti optimistams, kad sprendimas bus rastas ir manau, tai dėl to yra gaila, nes žmonės, kurie gyvena ten, iš tikrųjų, jie pralaimė palestiniečiai, aišku, pralaimi dėl situacijos gazoje ir makarų banke, bet Izraelis praranda taip pat, pralaimi taip pat. Ir asmeniškai manau, kad būtina iš išorės padėti, kad situacija būtų tokia, jog būtų galima judėti į priekį. Kažką galima padaryti. Yra galimybė, ypač Europai pasirūpinti humanitarinę situaciją tiek gazoje, tiek vakarų banke. Taip pat svar, svarbu gal svarstyti, kaip užtikrinti, kad Palestinos vadovybė nesusilpnėtų dėl dabar vykstančių politinių procesų, nes kitų alternatyvų nėra. Bet tai buvo mano asmeninės pastabos. Pana Gomes klausė apie Timošenko padėtį. Labai daug su ministrais apie tai kalbėjomės, nes, kaip žinote, mes rengėme asociacijos sustarimą su Ukraina ir, man atrodo, svarbu baigti techninį darbą. Mes jo neketame pasirašyti, bet techninės darybas reikia baigti Ir turime pasakyti, kad jeigu baigsite painioti politiką ir teisės procedūras, tuomet galbūt mes kursime geresnius santykius su Ukraina. Tačiau tai, kas vyksta Ukrainoje, iš tikrųjų kelia nerimą. Nerimą keliama dar labiau tai, aišku, kas vyksta Baltarusijoje. Labai lengva turbūt atsakyti, kaip e, tai tą problemą spręsti. Bet situacija eina neteisinga linkme. Kita vertus, nenorime stumti nei Ukrainos ar Baltarusijos į rusų rankas. Tokia, tokia turime dilemą, su kuria turime susidaroti kaip galima geriau. Ačiū. Thank you very much. I... Ačiū. Manau, kad uh, diskusija buvo gera, nors trumpa. Ir tikimės, kad šiame komitete per ateinantį pusmetį dar sustiksime. Ačiū ir geriaus, ko geriausios sėkmės e, Danijos pirmininkavimui, kad padarytumėte poveikį pasaulyje. Ja. Mach gut, ne? Alles gut. Ne? <laughs> Ja. That was really exciting. Helpful.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 Kolegų, kolegų. Kolegės ir kolegos, pasveikinkime kartu su manimi poną Nikolai Vameną, Danijos ministrą Europos reikalams ir tarybos pirmininką Jis e, informuos mus apie tarybai pirmininkaujančios Danijos prioritetus, apie ES plėtrą ir ES finansinės priemonės. Pone ministrė, žodis jums. Ačiū, pone pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti jūs dėl išrinkimo. Garbus komiteto nariai, mane paprastai malonu pristatyti jums šį pranešimą ir norėčiau pradėti supažindinamas jūs su pirmininkaujančios Danijos prioritetais. Tada vėliau kalbėsiu apie plėtros ir kaiminystės politiką, bei jūsų prašymą tarsi keletą žodžių apie žmogaus teisų situaciją. Vėliau mielai atsakysiu jūsų klausimus. Pradžioje norėčiau pristatyti keturi, keturis svarbiausius pirmininkaujančios Danijos prioritetus. Pirmiausia, atsakinga Europa. Antra, dinamiška Europa. Trečia, žalia Europa. Ir pagaliau saugi Europa. Kalbant apie pirmą prioritetą, atsakingą Europą, svarbu, kad mes e, turime užtikrinti Europos ekonomikos stabilumą. Turime veiksmingai ir įtikinančiai gebėti atsakyti į grėsmes, kurios yra susidariusios dėl Europos ekonomikų kai kurių įsiskolinimo. O toks atsakas reikalauja politinės valios bei um, tam tikrų priemonių įdėgymo, kaip pavyzdžiui Europos semestro. Uh, Šios taisyklės būtent pirmininkaujant Danijai bus įdėktos. Daugiametinė finansinė programa apimanti 2014-2020 metus e, taps taip pat vienu iš mūsų darbo atvarkės prioritetų. Atsižvelgiant į ekonominį kontekstą, labai svarbu, kad naujasis biudžetas sutrauktų daugiau finansavimo tokioms sritims kaip tyrimai, švietimas, žaliosios technologijos, kurios skatina augimą, e, finansinė atsakomybė yra neatsiejama nuo naujų darbo vietų kūrimo. Antrasis prioritetas e, tai yra grįžti į žaliosios ekonomikos kelią, e, skatinant bendrosios rinkos kūrimą. 2012 metai yra 20-osios 20 e, bendros rinko, rinkos metinės, o tai yra vienas didžiausių ES istorijos pasiekimų. Tačiau vis dėlto bendraja rinka nepakankamai naudojamasi, o mes norime kaip tik išlaisvinti šį potencialą. Pagaliau trečiasis mūsų prioritetas - žalioji Europa. Čia mes norime paskatinti žalėjį augimą, siekdami ambitingi. Amb ambicingesnių tikslų. Norime, kad tai vyktų tvariai, Pastaruoju metu Europos Sąjunga užėmė e, lyderės poziciją tarptautinėje arenoje, kurdama e, žalę klimato politiką. Mes norime, kad ši politika būtų tvari. O ekonomikos augimas yra e, turėtų būti atsiejamas nuo perdėto e, natūralių išteklių ir iškastinio kūro naudojimo. Tuo tarpu daugiau dėmesio reikėtų skirti svarbioms iniciatyvoms ir inovacijoms. Mūsų ketvirtasis prioritetas yra saugi Europa. E, Pirmininkaujantį Daniją imsis svarbių iniciatyvų teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Pirmieji arabų pavasario mėnesiai e, reiškia, kad tūkstančiai Šiaurės Afrikos žmonių užplūdo Europą, ieškodami apsaugos ir prieglopščio. E, tai padarė didesnį spaudimą mūsų sistemams. ES e, turi sustiprinti savo imigracijos politiką, e, sukurti bendrą ES prieglopščio sistemą. Lisabonos sutartis suteikė uh, E, mums naujų galių e, įsteigdama e, Europos išorės veiksmų tarybą ir kartu su jumis mes remsime ponę Catherine Ashton, Europos išorės veiksmų tarybą, tarnybą, atsiprašau. Ir iš ties norime tapti pavyzdinę pirmininkaujančią šalimi, kuri puikiai bendradarbiauja su EIVT. Mes e, norime vaidinti ir svarbu vaidmenį Europos e, kaiminystės e, politikoje. Tarsiu keletą žodžių apie Europos plėtros ir kaiminystės politiką. Mūsų plėtros politika yra viena sėkmingiausių politikų. Tai yra politika, kuri paskatino didžiasias permainas mūsų kaiminystėje. Ši e, politika yra susijusi su tam tikromis sąlygomis, bei turinti tam tikrą turinį. Ja užtikrinamas e, visos ES e, klėstėjimas. Džiugu, kad net krizės akivaizdoje ES ir toliau daug dėmesio skiria šiai politiką. Kroatija Kroatijos įvykiai džiugiai mus nuteikia, kur didžioji gyventojų dauguma pritarė Kroatijos narystė Europos Sąjungoje. Kalbant apie e, plėtrą, manau, kad turėtume e, puoselėti glaudų e, dialogą su parlamentu. Mes e, glaudžiai bendradarbiausime su parlamento pranešėjais ir šalių kandidačių atstovais. E, kaip aš supratau, atitinkamas pranešimas bus patvirtintas artimiausių laikų. E, jūsų indėlis balsuojant plenariniuose posėdžiuose taip pat bus labai svarus. Aš tikiu, kad e, parlamentas, posėlėdamas santykius su atitinkamais nacionaliniais e, parlamentais, gali e, našiai prisidėti dėgiant bendras mūsų vertybės. Kaip pirmininkaujanti valstybė savo uždavinio laikome mm, turinio pagrysto principo dėgymą. Mm, Tarybos gruodžio mėnesio išvadose skiriama daug dėmesio šiam klausimui. O dabar kiek plačiau pakalbėsiu apie atskirus regionus ir šalis. Europietiškoji perspektyva yra gyvybiškai svarbi Vakarų Balkanų regionui. Tik ši perspektyva užtikrina tai, ko e, gyvenimą ir sambuvį šiame regione. Mes e, daug dėmesio skirsime šiam regionui. Jau turime įgaliojimus, e, kurias suteikė mums valstybės pradėti dėrybas dėl kandidatės statuso su Serbija. Serbija padarė daug pažangos bendradarbiaudama su tarptautiniu tribunolu, taip pat gilindama e, dialogą su Kroatija. E, pirmininkaujanti Danija e, patvirtino, kad Serbija laikosi visų įsipareigojimų, dėkdama ir stiprindama e, Belgrado ir Prištinos e, dialogą, taip pat aktyviai bendradarbiaudama su EULEX ir KAFOR. Kovo mėnesio taryba paskelbs išvadas susijusios su šiuo klausimu. Mes ypatingai daug dėmesio skirsime šiam klausimui. Kalbant apie stojimo dėrybas su Juotkalnyje, kurios numatomos birželio mėnesį, mes teigiamai vertiname reformas padarytas šioje šalyje, ypač stiprinant teisinės valstybės principus, kovojant su korupcija bei organizuotu nusikalstamumu. Imsimės visų žingsnių, kad pirmininkaujant Danijai būtų imtasi visų priemonių priartinant vakarų Balkanų šalis prie jų tikslo e, prisijungti prie ES. Tikimės, kad darybos bus pradėtos šiais metais. Kalbant apie Turkiją, mes tikimės, kad ir toliau vyks stojimo darybos. Manome, kad Turkija turi eiti europiniu keliu. Kaip jūs žinote, dėrybos dabar nepasižymė ypatingų tempų. Tačiau mes nagrinėjame įvairias galimybės ir kai tik pasitaikys galimybė, jų griepsimės. Uh, Mes e, stengsimės užtikrinti e, ir puoselėti puikius santykius su Turkija ir bendrą darbo tvarkę Turkijos atžvilgių vertiname teigiamai. E, stengiamės išsemti visus šios darbo tvarkės teikiamus privalumus. Tačiau ši teigiama darbo tvarkė turėtų būti tik papildomų aspektų prie plėtros darybų, o ne pakeisti plėtros darybas. Dabar pereisiu prie e, Islandijos. Islandija yra šalis kandidatė, e, su kuria pradėtos bus darybos. E, jau uždaryti 23 skyriai. Jie buvo vienu metu ir atidaryti, ir uždaryti. Ir tai rodo, kad tikriausiai niekas nekliudys Islandijos narystiai ES. Tuo tarpu Islandija tenkina daugumą kriterijų, vienintelis konfliktiškas klausimas yra susijęs su žuvininkystės sektoriumi. Mes tikimės, kad e, darybos su Islandija bus sėkmingos, kad mums pavyks atidaryti ir užbaigti likusius darybinius skyrius pirmininkaujant Danijai. Norėčiau tarti keletą žodžių ir apie ES kaiminystės politiką. Svarbu, kad mūsų kaiminystės politika ir toliau toliau būtų paremta visapusiško požiūriu, taikomu tiek rytams, e, tiek pietums. Mes e, pasirengę aktyviai bendradarbiauti su mūsų kaimynais, politinėmis bendruomenėmis, e, dėgiant ekonominę integraciją, užtikrinant judumą. Lankščią ir veiksmingą finansinę pagalbą. Tampriai bendradarbiausime su EIVT ir komisija dėkdami naujas strategijas Europos kaiminystės politikoje. E, pasitelksime visapusišką požiūrį, taikydami jį mūsų kaimynėms, vadovaudamiesi taip vadinamuoju daugiau siekiant daugiau principų. Mūsų e, partneriai turi sulaukti laukiamos paramos, turime puoselėti svarbes partnerystės, e, remiant jas mūsų vertybėmis. Taip pat svarbus asociacijos susitarimai, techninės dėrybos, e, techninių lygmenių e, su Ukraina jau baigėsi 2011 2015 metais daug pažangos pasiekta darybose su Moldova, Armenija, Azerbaidžanu ir e, Gruzija. E, deja, reikia pastebėti, kad darybos su Baltarusija nepasižymėjo teigiamais rezultatais kitaip nei su kitomis rytų valstybėmis. E, kaip ten bebūtų, mes stebime situaciją labai atidžiai ir pasikeitus e, situacijai šalyse. Mes tikimės, kad pasirašysime kelio gairių e, planą. Pirmininkaujantį Daniją glaudžiai bendradarbiaus e, su išorės veiksmų tarnyba ir mes tikimės, kad kelio gairių planas bus parengtas ministrų lygmenių šių metų gegužę birželį. Prie šio darbo tikimės, kad prisidės ir mūsų partneriai. Kalbant apie pietų šalis, pasikartosiu, arabų pavasaris yra istorinis reiškinys, atverintis istorinės galimybės, stiprinantis mūsų užsienio politiką. Lisabono sutartis suteikia mums galimybę e, kalbėti stipriu, koordinuotu balsu. Mes, mūsų interesas e, yra šių valstybių stabili ir klestinti demokratija, nes jos yra mūsų kaiminės. Aišku, yra tam tikrų teisinių nuogastavimų e, iš e, verslo pusės, neturime šių nuogastavimų ignoruoti, tačiau e, turime nepamiršti, kad ES yra natūrali E, vidurio rytų ir šiaurės Afrikos šalių partnerė. Dabar tarsi dar keletą žodžių, nes to pageidavo komitetas apie žmogaus teisės. Žmogaus teisų, esminių e, teisų ir laisvių demokratijos bei teisinės valstybės principų um, laikymasis yra esminis Europos Sąjungai ir šie principai e, yra taikomi tiek viduje, tiek išorėje. Ir kaip vyriausioji e, įgaliotinė Europos parlamente pernai gruodžio mėnesį minėjo, e, Europos Sąjunga siekia, kad žmogaus teisų politika taptų sidabrinę giją ryškia visose mūsų išorės veiksmuose. Pirmininkaujanti Danija tikrai ne, negali nesutikti su šiais žodžiais. Uh, Pirmininkaujantį Daniją todėl teigiamai e, vertina bendrą vyriausiosios įgaliotinės ir komisijos komunikatą žmogaus teisės ir demokratija es išorės veiksmų širdyje, ieškant efektyvesnio požiūrio. Mes imsimės e, tam tikrų priemonių, kuriomis bus stiprinamos žmogaus teisės. O šios priemonės tai bus partnerysčių kūrimas, e, priemonių panaudojimas bei kalbėjimas vienu balsu kalbėdami 27 valstybių vienu balsu siūsime svarbę žinę tarptautiniams partneriams. EIVT yra puikia priemonė žmogaus teisėms dėkti ir ginti tiek e, bendrai vertinant, tiek taikant EIVT e priemonės atskiroms valstybėms narėms. Praėjusiais metais mes stebėjome e, kai kuriuos pavyzdžius, kaip e, naujos e, demokratijos siekia įdėkti žmogaus teisų principus. 64-ąją savo metinės šiemet mini e, žmo, pagrindinių žmogaus teisų hartiją. Mm. Šiomis pastabomis ir baigsiu savo pranešimą. Mūsų tikslai, mūsų vertybės yra vienodos, o dabar tiesiog turime imtis darbų. Ačiū. Ačiū už ambicingus dar, darbo planus. Tikiuosi, kad padėsime jums pasiekti konstruktyvių rezultatų. Ponas Kasulytis, apie pavardu, vieną minutę. Nes yra devyni kalbėtojai. Taigi prašau kalbėti trumpai. Ačiū pirmininkė. Pasisteng... Norėčiau pasveikinti ministrą, palinkėti jam ir jo šaliai sėk... sėkmingo pirmininkavimo pusmečio, tam, kad sėkmingi rezultatai atsispindėtų ir Kiprui perėmus, pirmin, perėmus pirmininkavimą iš jūsų, mano šaliai perėmus pirmininkavimą, dėl keturių prioritetų, kuriuos jūs e, šiandien pristatėte ir bendrai kalbant apie plėtros politiką, kaiminystės, žmogaus teisų politiką. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie parlamento vaidmenį. Aš e, labai džiaugiuosi, kad plėtros pastangose pranešėjai ir kiti parlamentarai tikrai galės padėti skatinant Europinės Balkanų perspektyvas ir taip pat kalbant apie plėtrą traukiant Turkiją, kaip sakiau anksčiau, Kipras mane informavo, elgsis labai neutraliai ir profesionaliai per tuos šešis mėnesius jūsų pirmininkavimo metu ir tikiuosi, kad mums pavyks įtikinti Turkiją atverti likusius skyrius dėryboms ir Kipras e, pasirengęs e, toliau tęsti darbus. Džiaugiuosi, kad teigiate, jog pozityvi darbo tvarkė nėra pakaitalas esminėms dėryboms. Na ir aš manau, tik tai pridursiu ir užduosiu Jums klausimą, ponė, ponė pirmininkė. Uh, apie kaiminystės politiką pietuose. Norėčiau, kad pakomentuotumėte krikščionių persekiojimų padėtį. Aš bijau, kad situacija prastėja. Tos valstybėse po arabų pavasario Irake, Egipte. Na ir kadangi mes Europoje labai jautriai, ver, jautriai vertiname racizmą, diskriminaciją prieš bet kokią religiją, norime, kad e, tai vyrautų ir kitur pasaulyje. Ačiū, tai buvo dvi su pusė minutės. Dabar socialistų koordinatorius, aš manau, patiks mums, rodys mums gražų pavyzdį. Aš visada labai disciplinuotas pirmininkė, dėkoju, kad suteikite žodį. Ministrė, dėkoju, kad e, pristatėte savo prioritetus ir ambicingą darbo atvarkę dėl plėtros. Danija turi puikių rezultatų plėtros srityje ir uh, Dabartinė pirmininkaujantį valstybę, aš tikiuosi, vėl parodys pavyzdį šioje srityje. Jums tikiuosi paveiks, pavyks vakarų Balkanų valstybių e, plėtrą paversti ne, negražinamų procesų. Na ir tikiuosi, kad surasime sprendimą, vedant dialogą su Turkija dėl pozityvios darbo atvarkės. Galbūt kažką būtų galima padaryti ir su Makedonija, nes tai yra sudėtingas klausimas parlamentui ir tarybai. Taigi reikia apie tai pamastyti, pamastyti apie tai, ką galima būtų padaryti. Parlamentas jums išreiškė paramą dėl išorės priemonių peržiūros, pasirinkimo narystiai priemonės peržiūros. Šioje srityje aš esu įsitikinęs, kartu padirbėsime ir užbaigsime nemažai darbų iki pirmininkavimo pabaigos. Ir keletas pastabų dėl kaiminystės. Vyksta nemažai rinkimų. Neminėjote Rusijos, kur vyks rinkimai kovo mėnesį, taip pat Armenijoje, Baltarusijoje, Gruzijoje, Ukrainoje ir tikėtina Moldovoje. Taigi turime stebėti rytų kaiminės valstybės, nes ten matome ir negatyvių tendencijų kai kuriuose šalyse ir neturime leisti kitoms nuslysti nuo pasirinkto tinkamo kelio. Dabar turime atsižvelgti ir į tai, kad Rusija kuriant Eurazijos sąjungą, bandys dar aktyviau šiais metais pasirodyti, ypatingai po prezidento rinkimo. Ir aš kaip ir neblogai vertinu tą rytų e, partnerystės kaiminių idėją. Tačiau reikia labai atidžiai stebėti Rusiją ir poslinkius tenais. Ačiū, man atrodo, kad disciplinuotai pasisakiau, bent jau drausmingiau nei apie kolega. na, bent jau šiek tiek disciplinuočiau. Ponas Grėjimas. Ačiū pirmininkė. Aš liberalų frakcijos vardu norėčiau pasveikinti ministro pasiryžimą puoselėti plėtrą, bet aš norėčiau dar paliesti kelis jo paminėtus klausimus. Pirmiausia, darbo vietos ir augimas. Ministre, ar matote galimybių išplėsti vidaus rinką ir ką darytumėte konkrečiai tam, kad komisija būtų paraginta dar kartą peržiūrėti vieningos rinkos atvėrimą paslaugų srityje, tai prisidėtų prie darbo vietų ir augimo ES dėl žaliosios darbo tvarkės. Ar jūs kartu su kolegomis taryboje laikysitės Europos klimato fondo rekomendacijų 2050 metų ataskaitą? ataskaitos ir planų, ką reikia daryti dabar, kad 80 procentų sumažintumėme anglės dvideginio emisijas iki 2050 metų. Sveiki e, atvykę. Du klausimai. Ar jums netrodo, kad turite galimybių pasiekti susitarimą ar konsensusą dėl priemonių, kurios yra reikalingos spręsti ekonominiai kriziai? Nesvarbu, ar esi eurozonoje ar ne. Taip pat atsižvelgiant į Danijos patirtį dėl išpolių prieš žiniasklaidą, kokiu ketinimu, kokiu žingsniu ketinate imtis, siekiant apginti tą pagrindinę demokratinę laisvę. Jeigu aš galiu per minutę pasakyti, manau ir kiti gali. Šiame raunde dar pasisakys ponia Grunberg. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ministrui už pirmininkavimo programos pristatymą. Iššūkių turite nemažai. Norėčiau paliesti bendradarbiavimo su parlamentu klausimą. Jūs minėjote Danijos spaudoje, kad parlamentas yra sudėtinga institucija darbui ir norėtumėte dirbti tik tai su pirmininkais. Ar negalėtumėte pakomentuoti savo išsakytos minties? Ačiū. Ministrė, prašau. Ačiū. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad labai džiaugiuosi galimybę atsakyti jūsų klausimus ir pakomentuoti jūsų pastabas. Pirmiausia, ponui Kasulidis kuris teigė, kad jo manimu labai svarbu, kad Kipras per savo pirmininkavimą elgtųsi pagal visas ES taisyklės. Aš galiu pasakyti, kad Danija visapusiškai pasitikė Kipru, pirmininkausiančią valstybę, kuri mus keis. Ir vyksta puikus bendradarbiavimas su Kipro bičiuliais ir tikiuosi jis ir toliau tęsis. Pone, kas, ponas Kasulydės taip pat minėjo krikščionis Šiaurės Afrikoje. Pirminkančios valstybės pozicija, pozicija yra aiški, aš manau, kad ji tokia pati ir kitose valstybėse narėse bei parlamente. Mes remsime žmogaus teisų apsaugą, teisę į religinę laisvę, nesvarbu, kokiai religijai priklausai. Visi turi turėti tokią teisę. Jeigu yra puolami krikščionys, tai mus, aišku, labai neramina. Turime žiūrėti, ką būtų galima padaryti, jeigu na, toks klausimas kils mums pirmininkaujant. Pono Vigenino klausimas, kolegos iš Bulgarijos klausimas. Jis sakė, kad negražinami žingsniai turėtų būti žengiami, pirmininkavant Danijai, dėl Serbijos ir Juotkalnyjas. Aš tikrai tikiuosi, kad taip ir įvyks. Tikiuosi, kad bus surastas sprendimas dėl Serbijos klausimo bendrų reikalų tarybos posėdėje vasario mėnesį ir kad tai patvirtins taryba kovo mėnesį. Kaip sakė mūsų užsienio reikalų ministras, einama tinkama linkme, Tačiau yra dar keletas dalykų, kuriais reikia pasirūpinti, tačiau turime vilties ir tikimės, kad taip ir bus. Tikimės, kad Juotkalnyje irgi eis savo keliu mūsų pirmininkavimo metu. Dabar dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Pirmininkaujantį valstybę aiškiai pasakė visoms suinteresuotams šalims, kad norime, jog jie surastų sprendimą Tai yra visų labui. Remiame tą mintį, tikimės, kad taip ir atsitiks. Žinome, kad sudėtinga situacija, reikalingas sprendimas, sprendimą turi surasti šalis ir raginame abi pusės to sprendimo ieškoti. Ir toliau tą darysime. Pone Vatsonai, jūs teigiate, kad reiktų daugiau nuveikti, kuriant darbo vietas ir puosliant augimą. Na žinoma, dėl vidaus vieningos rinkos bandysime toliau propaguoti reformos, reformų iniciatyvas, tad 12 iniciatyvų, kurias pasiūlė komisija. Ir tikimės artimo bendradarbiavimo su Europos parlamentu šioje srityje. Tikimės, kad tai bus labai svarbi priemonė, skatinant augimą mm. Europos Sąjungoje. Mm norime, kad ir per daugiametę finan, daugiametinę finansinę programą būtų numatytas lėšos kurti darbo vietoms Europoje. Dėl žalios darbo atvarkės e, Danija bandys irgi judėti į priekį šioje srityje. Ponai, ponas Atkinsonas sakė, kad jeigu Danija turi kokios tai įtakos ES veiksmams. Mes viską tikrai padarysime, ekonomikos rytyje mes tikrai viską padarysime ir kitose srityse taip pat bandysim, bandysime tapti tiltų tarp 17 eurozonoje ir 10 už jos ribų. Taigi tam, kad būtų einama tą pačią linkmę, ko labai reikia. Taip pat, kalbant apie demokratinės vertybės ir spaudos laisvę, jūs apie tai užsiminėte, tai yra svarbu Danijai ir tai bus svarbu ir mūsų pirmininkavimo laikotarpiu. Galiausiai Kranberg iš Suomijos teigė, kad klausė, ar bus svarbu dirbti su parlamentu. Taip, tai bus svarbu. Ir aš nebandau tiesiog įsiteikti parlamentui. Aš tikrai manau, kad parlamentas uh, bus labai svarbus partneris darbuose, kalbant ir apie užsienio reikalus, ir apie vieningos rinkos reformų e, klausimus. Kaip sakiau, žanginėme žodyje. Mes manome, kad pranešėjai galėtų čia suvaidinti svarbu vaidmenį užsienio politikoje ir mes labai atidžiai klausysimės pranešėjų patarimų ir viso parlamento patarimų. Ačiū. Thank you, minister. So the sec... Ačiū, ministra. Dabar antrasis klausimų raundas. Visiems po vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Ministrė, iš pradžių kalbėjote apie ekonominį valdymą ir galiausiai kalbėjote apie žmogaus teisės, kurias apibūdinote kaip universales. Dėl ekonominio e, sustarimo Airijoje gali būti referendumas rengiamas. Turiu vieną klausimą. Ar Danija, pirmininkaujant valstybė, gerbs ir priims referendumo Airijos Respublikoje rezultatams dėl to susitarimo ar sutarties? Ar žmogaus teisės nebetaikomos, kai jos tampa nebepatogios. Kokia buvo jūsų pirmtakų pozicija? Ačiū, toliau panagomės. Ministre, kalbėjote apie netvarius skolos lygius, kas turi įtakos visam, visiems ES veiksmam, galiu papildyti. Taip pat ir neveiksminga politika krizės metu padidino spekulacijas eurų. Noriu paklausti, ar Danija ketina paprašyti ministrų tarybos narių pagalvoti apie tai, ką tai reiškia strateginiams ES interesam bendrosios užsienio ir gynybos politikos e, tikslams pagal korekcijos programas, kurios taikomos kai kuriams šalims. Paimkime mano šalį, Portugaliją. Kor privatizavimo metu e, strateginės, e, strateginėse įmonėse dalis, e, nusavybės dalis atiteko Kinijos komunistų partijai, kurioje kontroliuoja bendrovės, kurios perka tas akcijas. Taip pat pasitaiko ir e, progresyvių technologijų srityje. Ar priversite ministrus pagalvoti apie e, šių dalykų poveikį mūsų politikai, įskaitant e, užsienio ir gynybos politiką. Ačiū toliau, panas Kukanas. Ministrė, pradžioje sakėte, kad plėtros politika yra viena iš sėkmingų ES politikų. Manau, kad reikia ją kultivuoti, ją plėtoti ir taip pat ją žvelgti ateityje. Gana detaliai kalbėjote apie tokias šalis kaip e, Serbija, Jotkalnyje, Makedonija, Islandija, kuri nekeliama problemų. Tačiau sprendimai, sprendimus, kuriuos atidėjome pernai, e, reikia juos priimti jūsų pirmininkavimo metu. Norėčiau priminti kitas šalis - Albaniją. Po ilgų politinių klavičių pagaliau išgirdoma pozityvių žinių. Bosnija ir Hercegovina yra sudėtingas variantas, bet bent jau kažkokių rezultatų yra. Taip pat yra e, Europos e, programa Kosovui, vizų liberalizavimas ir dialogas. Kai tos šalis kažką teisingai padaro, manau, kad jos reikia paskatinti ir nereikia to pamiršti. Taigi, mes, e, jūs turite daug darbo ir mes jums padėkit, padėsime sėkmės. Ačiū ir paskutinės kalbėtojas, ponia Boskurt. Ačiū, ponia pirmininkė ministrė, turiu keletą klausimų. Kalbėjote apie pozityvę darbo atvarkę Turkijos atžvilgių, e, kuri negali pakeisti tikro dėrybų proceso. Klausimas. Kelios pirmininkaujančios šalis, pirmininkaujančios šalims nebuvo atverti jokie skyriai. Ar jūsų šalis ketina tai padaryti? Dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Prieš keletą savaičių uh, atsirado nauja vyriausybė. Ką Danija ketina daryti kartu su Bosnija ir Hercegovina? Paskutinis klausimas. Susipažinome posėdėje skirtame moterų teisėms. Mano klausimas yra apie moterų teisės, kiek ypač Afrikoje e, toje srityje. Kiek dėmesio jūs skirsite moterų teisėms? Ačiū, ponia Voskurt, ministrė. Prašom, e, žodis jums. Labai ačiū. Pirmiausia, aš e, klausimas iš Airijos. Aš visada gerbsiu bet kokį airių sprendimą. Airiai, aišku, gali turėti, privalo turėti visas tas pačias teisės kaip ir kiti. Tokia yra Danijos e, tvirta pozicija ir aš manau, kad ir bet kokios kitos pirmininkaujančios valstybės. Taigi mes dirbsime su kolegomis iš Airijos, e, tai, su Airijos kolegomis, kurie pirmininkaus po Kipro pirmininkavimo ir manau, kad Airija ir toliau vaidins svarbu vaidmenį. Dėl ponios Gomės klausimo, kuris sakė, kad turime nepamiršti, kad kai reformos ar iniciatyvos vykdomas valstybės narėse, jos turi pasiekmių. Kartais kartais pasiekmių, kurios nebuvo numatytos ar nebuvo lauktos. Manau, kad gyvename sudėtingais laikais ir manau, kad vyriausybės, bet kokios vyriausybės, ne tik Portugalijos, bet, bet kurios vyriausybės narės, valstybės narės, vyriausybės e, reikalas priimti griežtus sprendimus, sunkius sprendimus. Tačiau, aišku, pirmiausia, rūpinantis šalies interesais. Ir galų gale tai yra kiekvienos vyriausybės atsakomybė o ne Danijos, kaip ir linkaujančios valstybės reikalas. Aš sutinku, ponė, kad Europa išgyvena sudėtingus laikus ir valstybėms reikia priimti sudėtingus sprendimus. Ir kiekvienos sprendimas daro įtaką kitos valstybės padėčiai. Tačiau aš sakau, kad reikia pripažinti, kad kiekviena valstybė narė turi suverenės teisės pasirinkti priemonės, kaip įgyvendinti sprendimus. Galime sutikti arba nesutikti, priklausomai nuo politinės filosofijos, tačiau kiekviena valstybė narė turi teisę padaryti tokį sprendimą. Panas Kukanas sako, kad jis sutinka, jog yra svarbu kalbėti apie Balkanus ir pokyčius tenai, tačiau taip pat turime atminti, kad yra valstybių, kurios, apie kurias nebus kalbama, apie, kurios nebus pakviestos prie stalo primkavant Danijai, bet jų nereikia pamiršti kai dėl Albanijos, aš prit, džiaugiuosi, kad e, vyriausybė ir opozicija sutarė dėl e, rinkimų reformos. Tačiau įstatymų viršanybė turi vyrauti ir, ir toliau. Labai svarbu, kad būtų pasiekta pažangos demokratijos teisų viršanybės rytyje, o dėl Bosnijos Hercegovinos, kuri buvo paminėta, ponios Boskurt. Man malonu, kad priimtas susite... pasiektas sustarimas dėl vyriausybės e, formavimo ir tikiuosi, kad tai įvyks kaip galima greičiau. O kai dėl svarbiausių reformų susijusių su ES, tai tikimės, kad e, bus įmamas visų žingsnių, kad susitarimas įsigaliotų. Tačiau Dėl paminėtų šalių reikia pasakyti, kad jos turėtų, turi turėti ilgalaikę perspektyvą tapti demokratinio klubo narėmis. Tačiau turime pasakyti, kad jos, jų laukia ilgas, ilgas kelias, kol jos tą pasieks. Ir dar buvo klausimas apie Bosniją, Hesvoniją ir Turkiją. Ar tikimės, kad bus atverti nauji skyriai darybose su Turkija? Jeigu tai būtų įmanoma, mes džiaugtumėmės tuo. Tačiau aš nesitikiu stebuklų darybose su Turkija. Visi žino, kad situacija yra sudėtinga. Darysime, kas įmanoma. Tačiau šokti reikia dviejų žmonių. todėl e, mūsų laukia sunkios darybos. Danija, aišku, norėtų pasistumėti priekį, kiek galima daugiau, tačiau žinome, kad situacija laikai yra sunkus e, ir klausimas su Turkija yra sudėtingas. Ačiū, ministrė. Baigiame kaip tik laiku. Dabar yra pusė septynių. Ačiū, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Savo vardu ir komiteto vardu linkime Jums sėkmės pirmininkavimo metu. Baigiame darbo tvarkės klausimus. Kitas posėdis yra 31 sausio antradienį. Ir dabar viso gero visiems.